Okay, colleagues, if you want to take your seats, please. Kolegos, tai galbūt pradėkime jau darbą. So, good morning, uh, colleagues. Labas rytas, gerbiami kolegos, šiek tiek vėliau pradedam darbą, bet uh, aišku, tiek darbų visi turim ir visai suprantama, kad šiek tiek vėluojam pradėti mūsų posėdį. Taigi, labas rytas. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra devintasis. Tai lybė komiteto laikinosios delegacijos vizitas Junktinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio susitikime dėl pabėgalių ir migrantų. Tas susitikimas vyko New York'e rugsėjo 18-20 dienomis ir kolegos turbūt prisimena, kad ši laikinoji delegacija, kuri dalyvavo tame aukšto lygio susitikime, parodė iš tiesų mm, mūsų komiteto svarbu mm, darbą. Pone Cecilija Vilkstrom buvo delegacijos vadovė, ponė Šlain e, čia šiandien mums papasakos, kaip viskas vyko ir buvo dar ir kitų kolegų. Dalyvavimas tame aukšto lygio susitikime buvo labai sėkmingas, vyko diskusijos ir buvo patvirtinta New Yorko deklaracija, kurią pasirašė 193 jungtinių tautų nariai. Ir ta deklaracija pradėjo procesą siekiant du mm, globalius dokumentus patvirtinti Vienas skirtas migrantams, kitas pabėgėliams. Ir tai bus padaryta iki 18 metų. Ir mes sveikinomės šiandien su Europos išorės veiksmų tarnybos ir Europos civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos operacijų generalinio direktorato atstovais. Pirmiausia, tai delegacijos vadovė Cecilija Vikstrom papasakos, kaip viskas vyko, o tada padiskutuosime. Taigi žodis jums, Cecilija. Dėkui, Klodai, labas rytas. Matau, kad nėra daugelio narių šioje salėje. Tikiuosi, kad kiti stebi e, šį e, posėdį savo biurose. Ilgai nekalbėsiu. Mes su Eli čia galim padiskutuoti ir prisiminti e, tuos gerus įspūdžius iš mūsų delegacijos vizito New York'e. Iš tiesų, tas vizitas buvo labai sėkmingas. Mes, e, kaip Europos parlamento atstovai, gavome kalbėjimo laiką, su mumis bendravo ministrai, valstybių vadovai, taigi vizitas iš tiesų buvo sėkmingas. Ką čia galėtume pasakyti apie tą deklaraciją, New Yorko deklaraciją, kurią pasirašė visos jungtinių tautų valstybės narės. Tai, kad mes labai dažnai kalbame apie pabėgėlius ir legalę migraciją, bet labai retai apskritai kalbame apie e, migraciją kaip procesą. Yra e, pranešimas holistinis požiūris į migraciją ir būtent New Yorko deklaracijoje norime ne tik į pabėgėlius e, reaguoti, bet ir į prieglopščio prašytojus. Ir čia labai svarbu, kuo aktyviau įtraukti pilietinę visuomenę, verslo sektorių. Ir kai kalbame apie integraciją, tai turime ne tik susitelkti į tuos dalykus, kurie pagal subsidiarumo principo gyvendinimą patenka į mūsų kompetenciją. Turime ir pabėgėlius rautus sugebėti suvaldyti, ir migrantus, legalius migrantus turime integruoti jos į visuomenį ir vien įstatymų tam neužtenka. Šiame integracijos procese turi dalyvauti visa visuomenė. Ir tai iš tiesų yra naudinga um, tai, kuo, kuo mus įkvėpė New Yorko delegacija. Elija, aš ir e, e, kiti kolegos ir sekretariato atstovai dalyvavome įvairiose apskritojo stalo diskusijose, ne tik jungtinių tautų renginiuose, bet taip pat ir diskusijose su verslo sektoriumi ir kas buvo įdomaus. E, Kita rytą po to, kai aš pasakiau kalbą, susitikau su Šoroš ir kaip tik buvo paskelbtas didelis straipsnis New York Times laikraštyje apie tai, kad Sorošas suteikė labai didelę dotaciją, kad verslas primtų pabėgėlius kaip stažuotojus arba kaip uh, pameistrius ir kai jo paklausė, kodėl jūs tą darot, jis atsakė, dėl to, kad aš pabėgėlis. Tai aišku, galbūt tokie dalykai tik jungtinėse Amerikos valstijose būna, bet vis tiek jie mus įkvėpia. Daugiau nepasakosiu apie tą mūsų dalyvavimą ir ataskaitą, visi gali uh, ją paskaityti, bet noriu pasakyti, kad labai buvo vertinama tai, kad parlamentas atsiuntė savo delegaciją ir labai tikimasi, kad parlamentas ir ateityje dalyvaus panašaus pobūdžio renginiuose. Taigi aš norėčiau tik paskatinti Europos civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos operacijų generalinį direktoratą, Europos išorės veiksmų tarnybą, kad prisijungtų prie mūsų ir kad iš tiesų išjudintume šitą visą reikalą e, Europos Sąjungoje. Taigi labai dėkoju visiems, kurie kartu dalyvavo e, šiame vizite. Pirmininkas, dėkui. Labai svarbu, kad tokio lygio renginyje mes buvom pasiuntę savo delegaciją. Gal dar kolegos ką norėtų pridurti? Dėkui pirmininkė, dėkui Cecilija. Galiu patvirtinti, kad iš tiesų svarbus e, buvo mūsų dalyvavimas, nes tai buvo pirmas aukšto lygio sustikimas jungtinių tautų mm, generalinėje asamblėjoje skirtas pabėgėliams ir migrantams ir buvo norima, kad iškart būtų prisimtas įsipareigojimas dėl to globalaus dokumento, taip vadinamo Global Compact. Bet nepavyko to padaryti ir buvo pasiektas kompromisas, kad per ateinančius dviejus metus bus susitarta dėl to visuotinio dokumento, tų dviejų dokumentų, kuris vienas bus skirtas migrantam, kitas pabėgėliam. Labai svarbu, kad mes kalbėjome, Cecilija labai puikią kalbą pasakė, atskleisdama Europos parlamento poziciją ir irgi matėsi, kad mes irgi to golistinio požiūrio norime laikytis. Čia prisimenu pono Micolos pranešimą, nes mums reikia to visuotinio sprendimo, Ir taip pat reikia, kad ES valstybės narės parodytų solidarumą ir pasidalintų naštą. Ir tas susitikimas parodė, kad 86 procentai visų pabėgėlių šiandien yra priimti besivystančiose šalise. Ir tas atsakomybės pasidalinimas yra ne tik ES problema, tai yra pasaulinė problema ir tie žmonės, su kuriais bendravome New York'e, kalbėjo ir apie tai, ir, ir mes suprantame, kad kaip mes galime kalbėti, kad turime pasauliniu mastu rodyti solidarumą ir pasidalinti naštą, jei mes ES negalime to padaryti. Mane labai neramina tai, kas dabar vyksta Junktinėse Amerikos valstijose dėl to taip vadinamo musulmonų draudimo, nes JAV administracija, rengiant tą New Yorko deklaraciją, buvo labai aktyvi ir prezidentas Obama organizavo dar vieną aukšto lygio susitikimą skirtą perkelimui. O dabar matome, kad New Yorko deklaracija papuolė į tokią nepavydėtiną padėtį, jei JAV prezidentas draudžia sirų pabėgėliam atvykti į šalį ir mes turime daryti spaudimą. Ir dabar ES vaidmuo dar didesnis, nes mes turime ginti New Yorko deklaraciją ir reikalauti, kad jinai būtų įgyvendinta. Taigi dėkui Cecilijai ir kitiems kolegoms, kurie kartu su mumis ten buvo. Dėkoju. Esu tikras, kad ir Cecilija, ir jūs, Eli, pritartumėte tam, kad e, vienas iš priekaištų Kanadai ir e, JAV iš Europos pusės būtų, kad e, jie nepriema daugiau sirų pabėgėlių. Na, bet mes neturėtume per daug visko politikuoti. Galima būtų tai sakyti dialoguose, ramiu tonu. Bet gerai, kad tai paminėjote. Rozė, ką tik atvykote, gal norėtumėt ką nors pasakyti? Man atrodo, kad mes palikome labai aišku įspūdį, bent jau klausydama to, ką sakė kolegos, kolegės. Esame iš skirtingų šalių, priklausome skirtingoms frakcijoms, bet mūsų požiūris yra vienodas, nepaisant to, kad esame iš skirtingų frakcijų. Tai yra solidarumo pavyzdys. Ir rūpestis kitais žemynais. Ir man atrodo, kad šita žinutė buvo labai aiški, kad Europos parlamente, nepaisant to, kas vyksta taryboje ar kur nors kitur, mes laikomės bendro požiūrio. Ir man atrodo, kad tai yra labai gera žinutė, kurią labai aiškiai pasiuntė visi dalyvavę kolegos. Be to, nežinau, ar jau apie tai kalbėjote, bet mums buvo viskas labai puikiai suorganizuota. Mums tikrai patiko mal, puikios paslaugos, mumis labai buvo gerai rūpinamasi, tikrai. Ir tam, kad galėtume dalyvauti, pasisakyti, užmėgsti vertingų kontaktų per tas keletą dienų. Ir man atrodo, tikrai būtų prasminga tai pabrėžti. O čia galima būtų e, padėkoti visiems ir kurie vyko kartu iš Europos parlamento ir tiems, kurie mus priėmė. Ačiū labai puikus paskutinis pastebėjimas. O dabar išklausykime du mūsų svečius. Tai yra Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas Votinitan. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū už tai, kad pakvietėte mus į savo diskusiją. Iš tiesų, visų pirma, noriu padėkoti ponė Vikstrom ir Europos parlamento delegacijai už jūsų indėlį. Aš tikrai sutinku su tuo, kad jūsų dalyvavimas buvo labai vertingas, man atrodo, tai parodė. Ir tai, kiek laiko buvo jums skirta apalio stalo diskusijose pasisakyti, tai jau vien tai, man atrodo, rodo pripažinimą. O be to, reikia pasakyti, kad ES buvo atstovaujama labai puikiai kalbant apie tai, kiek buvo kalbėtojų, kalbėjo labai aiškiai ir sklandžiai tiek E, institucijos, tiek valstybės narės ir jų atstovai. Ir tai parodo, kokį vaidmenį ES atliko ir kaip sėkmingai jie atliko dėrybose dėl New Yorko deklaracijos. New Yorko deklaracija iš tiesų yra unikali. Tai yra pirmas kartas, kai pabėgėliai ir migrantai ir jų klausimai buvo iškelti į tokį aukštą tarptautinį lygmenį. Mes tą padarėme ir pasiekėme tikrai daug savo darybinių tikslų kurios buvome išsikėlę New Yorko deklaracijai. Aišku, New Yorko deklaracija nėra teisiškai pareigojanti, bet 193 valstybės, kaip ponia Vikstrom sakė, susitarė, pasirašė po tą deklaraciją, tai yra iš tikrųjų didelis žingsnis pirmin. Ir galiu pasakyti, kad visi mums aktualūs klausimai yra traukti į deklaraciją ir tai yra labai didelis pasiekimas, nes galima įsivaizduoti, kad 193 valstybės laikosi skirtingų nuomonių interesai jų kitokie. Ir taip pat labai gerai, kad mes visi kalbėjome vieningai, vienu balsu. Ir ES indėlis derantis dėl New Yorko deklaracijos buvo puikus ir užtat e, tas vaidmo, kurį atlikome New York'e, irgi buvo labai svarus. Ir kas yra dar labai svarbu, tai kalbant apie tarp, e, atsakomybės pasidalyjimą. Tas, tas atsakomybės pasidalymas yra e, labai pabrėžiamas deklaracijoje tarptautinės migracijos organizacijos vaidmuo irgi buvo apibrieštas aiškiai, taip pat ten paminėta daug kitų svarbių dalykų nuo žmogaus teisų, nuo darbo atvarkės 2030 iki ksenofobijos ir kitų svarbių dalykų. Ir mes galėsime visų tuo remtis planuodami savo tolesnius veiksmus. Nors procesas dabar laukia nelengvas. Taigi buvo patvirtinta New Yorko deklaracija, toliau kas turėtų būti. Tai ta deklaracija turi būti performuluota į du paktus. Vienas bus skirtas migrantam, kitas pabėgėliam. Darbas prasidėjo jau New York'e, nedelsiant buvo du paskirti e, koordinatoriai, vienas iš Meksikos, kitas iš Šveicarijos. Ir buvo pradėta kurti praktinė rezoliucija, jeigu ją taip galima būtų pasakyti, kurioje būtų išvardyta, kaip turėtų vykti veiksmai per ateinančius dviejus metus, 2017 ir 2018. Ir taip pat kulminacija viso to darbo turėtų būti tarptautinė e, konferencija, kuri vyktų prieš Junktinių tautų generalinę asamblėją 2018 metais. Taigi darbas laukia nelengvas ir pakankamai intensyvus. Taigi dabar ta praktiš, praktinių dalykų rezoliucija, kur yra kalbama apie organizaciją, apie tai, kas ką turi daryti per ateinančius dviejus metus, ten minom, minimi ir laiko terminai. Ir šita rezoliucija jau buvo patvirtinta rašytinė procedūra vakar, taigi tai jau yra pirmas žingsnis tolesnėje veikloje gyvendinant New Yorko deklaraciją. Po to <clears throat> vyks labai plataus masto diskusijos, konsultacijos su pilietinė visuomenė, kaip jau minėjo Cecilija Vikstrom. Taigi, kas dabar laukia? Kai jau dabar yra susitarta dėl visų organizacinių klausimų, prasidės konsultacijų laikotarpis, vadinamasis konsultacijų etapas. Tai bus pirmasis etapas, antras etapas bus rezultato apibendrinimo etapas, o trečias etapas bus jau faktinės dėrybos. Taigi pirmas etapas prasidės balandžio mėnesį ir tęsis iki lapkričio. Ir tuo metu vyks labai plataus masto konsultacijos su daug suinteresuotų e, šalių. Dabar jungtinėse tautose, e, jungtinės tautos ir generalinis sekretorius turės įvardinti visus verslo, akademinės visuomenės, pilietinės visuomenės atstovus, tuos, kurie turėtų dalyvauti konsultacijų etape. Ir visa tai vyks pirmojo etapo metu, kuris prasidės balandžio mėnesį. Vyks konsultacijų raundai Ženevoje, bus šeši tokie raundai ir buvo labai nelengva susitarti dėl to, kaip juos reikėtų suorganizuoti. Tai galiausiai buvo sutarta, kad trys konsultacijos vyks Ženevoje, dvi Niujorke ir viena Vienoje tam, kad būtų galima paskirstyti mm, vietas, kur, kur vyks konsultacijos ir kad galėtų dalyvauti visos interesuotos pusės. Tų konsultacijų tikslas yra išklausyti nuomonės, pasiūlymus iš visų suinteresuotų pusių. Koordinatoriai pirmininkaus toms konsultacijoms ir tos konsultacijos vyks kas mėnesį. Ir jos bus skirtos teminiams klausimams. Būtent dėl, toms temoms, dėl kurių buvo jau susitarta. Taigi Ženevoje vyks trys konsultacijos. Pirmoji bus skirta žmogaus teisų klausimams, socialiniai įtraukčiai, diskriminacijai. Antroji konsultacija Ženevoje vyks spalio mėnesį ir bus skirta nelegaliam migracijai ir migracijai legaliems keliams. Trečioji konsultacija bus skirta tarptautiniam bendradarbiavimui ir migracijos valdymo klausimams. Po to bus dvi konsultacijos New York'e, viena skirta migrantų ir diasporos indėliui e, užtikrinant tvarę plėtrą. Antroji konsultacija bus skirta pagrindiniams migracijos klausimams, įskaitant klimato kaitos ir stichinių nelaimių pasiekmes, o šeštoji konsultacija vyks vienoje ir ten bus kalbama apie nelegalų žmonių gabenimą ir priekybą žmonėmis. Taigi šitame etape suinteresuotos pusės galės dalyvauti konsultacijose ir nešti savo indėlį. Ir taip pat turėčiau paminėti, kad praktinių dalykų rezoliucijoje yra kalbama apie E, suinteresuotas pusės ir tarp jų yra paminėti ir parlamentai, kurie galėtų irgi pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus pirmojo etapo metu. Taigi, kai baigsis ta pirmoji fazė, e, beje, tarptautinė migracijos organizacija irgi padės, jie padės generaliniam sekretariatui. Ir po to, kai baigsis pirmasis etapas, bus apibendrinti rezultatai visų konsultacijų ir taip pat bus bandoma įtraukti įvairias regioninės ir e, mažesnio masto dalis skyrius jungtinių tautų, kad jos irgi padėtų surinkti visų suinteresuotų pusių e, indėlį. Po to prasidės antra fazė nuo 17 metų e, lapkričio iki 18 sausio. Ten bus e, rezultato apibendrinimo e, etapas. Jo metu bus ruošiamasi dideliai konferencijai, kuri vyks Mechike lapkričio gale. Taigi visas tas procesas yra labai struktūriškai suskirstytas. Ir konferencijos metu Mechike bus labai daug diskusijų organizuojama, jas moderuos tie moder, koordinatoriai, moderatoriai. Ir konferencija vyks tris dienas ir jos rezultatas turės būti uh, rezult, apibendrinti rezultatai, kurie bus suformuluoti kaip jau pirmasis uh, ko, m, pasaulinio paktų uh, juodraštinis variantas. Ir uh, visi faktai ir skaičiai bus ten apibendrinti, taip pat bus išvardinti iššūkiai ir galimybės, kurios mūsų lauks toliau. Po rezultato apibendrinimo prasidės tarp vyriausybinio bendradarbiavimo etapas, jau tos realios dėrybos. Pačios dėrybos vyks tarp vyriausybių atstovų, taip spėju, kad visų 193 valstybių vyriausybės bus atstovaujamos. Vasario mėnesį, kitais metais prasidės šitas etapas, vėlgi daryboms padės koordinatoriai, o tuo pačiu metu New York'e bus parengta dar viena praktinių dalykų rezoliucija, kurioje bus išvardyta, kaip dėrybos turėtų vykti. Visi praktiniai dalykai su tuo susiję ir šita rezoliucija jau bus paruošta kitų metų sausio mėnesį. Taigi vasario mėnesį bus skirtos trys dienos, e, kovo mėnesį keturios dienos, balandį, gegužę ir birželį ir liepą irgi po keturias dienas bus skirta dėryboms. Ir jų rezultatas turėtų būti pasaulinis paktas, e, paremtas visų suinteresuotų pusių iš viso pasaulio indėlių. Ir tie paktai turės šešias pagrindinės temas, į kurios jau ir konsultacijų metu bus įvardintos. Tarptinė migracijos organizacija irgi labai aktyviai dalyvauja ir e, ketina tą padaryti ir to labai laukiame ir tikimės, nes jie turi techninės priemonės tą padaryti. O Ženevoje yra labai daug techninių ekspertų, profesionalių ekspertų vienoje. Irgi žinote, kad e, ten yra EBPO ir kitos susijusios organizacijos Taigi tie visi pajėgumai labai padės konsultacijų metu. Taigi e, procesas yra pakankamai sudėtingas ir realios konsultacijos e, dėrybos prasidės vasario mėnesį ir kitais metais, bet e, visi iki tol būsimi etapai padės pasiruošti dėryboms. Taigi situacija dabar yra tokia. Na, galbūt dar verta pasakyti, kad mes ketiname ir toliau užtikrinti tokią koordinacinę veiklą iš ES pusės. Jau esame informavę dvi tarybos darbo grupės - Junktinių tautų darbo grupė ir aukšto lygio darbo grupė migracijos klausimams, nes e, visas tas darbas su rengiant šį pasaulinį paktą yra susijęs ir su e, mūsų išorės santykiais, ir su migracijos klausimais ir tam, kad visa, viską būtų galima suderinti, mes informavome dvi tarybos darbo grupės ir ketiname jas irgi įtraukti. E, ir jos žinojo apie šitą darbą per pastarį pusmetį ir jie, jos bus įtrauktos ir toliau, ir konsultacijų metu su valstybėmis narėmis mes aptarsime tas temas, kurios bus uh, E, svarstomos konsultacijų metu. Pradėsime nuo žmogaus teisų temos, nes tai labai plati tema ir su valstybėmis narėmis susiderinsime tą mūsų poziciją, kuri būtų aktuali ir tinkama visoms valstybėms narėms. Būtent paruošime tą ES poziciją, kurią bus galima po to išsakyti konsultacijų dėl pasaulinių paktų metu. Taigi koordinavimo reikės turbūt daugiau negu bet kada. ES teks labai svarbu vaidmenį atlikti, bet jungtinės tautos už tai yra labai dėkingos. Jungtinės tautos tikrai labai tikisi, kad ES atliktų e, svarų vaidmenį ir padėtų visų dėrybų metu, nes tos dėrybos gali būti pakankamai sudėtingos. Na tai turbūt tokia būtų pirmoji apžvalga. Jeigu turėsite kokį nors klausimą, mielai atsakysiu. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, Cecilija. Ar tu dabar norėtum pakomentuo, pa, pakomentuoti? Taip, aš norėčiau dabar, kol dar nepamiršau, norėčiau uh, padėkoti kolegiams, bet taip pat pa, e, norėčiau padėkoti Izabel ir David iš AFET komiteto, kurie uh, mums tikrai labai padėjo ir mums labai patiko bendradarbiauti su jumis šitos misijos e, metu. Iš tiesų tai buvo geras puikaus bendradarbiavimo pavyzdys. Taip pat jums norėčiau pasakyti, kad e, mes ir toliau laukiame bendradarbiavimo su jumis E, tarp institucinio bendradarbiavimo, nes kad ir kokie bebūtų tarp instituciniai susitarimai, ši tema yra labai svarbi ir mes turime nuolat pabrėžti Europos svarbą, tai kad e, ir, ir tą daryti reikia e, kalbant vienu balsu ir stiprinant bendradarbiavimą tarp institucijų. Manau, kad šita misija buvo tikrai puikus gero bendradarbiavimo pavyzdys ir Aš tikiuosi, kad bus ir daugiau tokių pavyzdžių. Norėčiau visiems padėkoti už tai ir norėčiau e, paskatinti kolegas paskaityti misijos ataskaitą, nes tikrai įdomi ta ataskaita. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegijai iš Europos civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos operacijų e, direktorato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasidžiaugti, kad Europos parlamentas buvo įtrauktas į šį svarbų renginį. E, mano kolegė iš Išorės veiksmų tarybos kalbėjo apie migracijos paktą, o aš kalbėsiu apie pabėgėlių paktą. Kaip žinote, New Yorko deklaracija turi du priedus. Vienas yra e, atsakas į pabėgėlių krizę, taip vadinamas, tai yra e, tokie du paktai, kurie susiję su politinėmis diskusijomis vykusiomis New York'e. Ir abu tie paktai buvo diskutuojami daugiau ar mažiau tame pačiame ligmenyje ir tie tekstai buvo patvirtinti kaip paktai. Ir atsižvelgiant į tai, kad E, teisinė sistema reglamentuojanti pabėgėlių klausimus tarptautiniu mastu yra labai skirtinga. Mes, pavyzdžiui, turime pabėgėlių konvenciją ir atitinkamus protokolus. E, ir tai yra jungtinių tautų sistemos dalis. Jungtinių tautų organizacija UHCR turi taip pat tam tikras priemonės, kaip galėtų duoti atsaką kriziai, bet e, šitas Šita teisinė pabėgėlių sistema taip pat prisidės prie šio proceso ir padės įtvirtinti abu paktus iki 2018 metų. E, suprantamas e, atsakas, e, teisinis atsakas į šią sistemą yra labai svarbus dalykas ir mes dabar bandome apimti taip pat jau egzistuojantį pirmąjį deklaracijos priedą. Ir paskui e, Jungtinių tautų generalinėje asamblėje patvirtinti. E, Šiuo metu yra bandoma nustatyti tas tokias vadinamas bandomasias šalis. E, jau dabar yra nustatytos Uganda, Tanzanija ir Somalis. Ir dabar yra dar diskutuojam, kalbama deramasi su kitomis šalimis, kalbant apie Somalį, e, atsižvelgiant į situaciją, yra e, daug Somalio, pabėgėlių iš Somalio kaiminėse valstybėse ir reikia taip pat tą e, bendrą požiūrį papildyti ir e, pabėgėliais iš šitų šalių. ir vyks daugiau globalinių konsultacijų e, su suinteresuotomis šalimis, pilietinė visuomenė 2017 m. birželio mėnesį. Ir Toliau bus atskiros konsultacijos skirtos atskiroms valstybėms 2017 m. gruodžio mėnesį. Ir e, atsižvelgiant į tų konsultacijų rezultatus bus siūliamas globalaus pakto tekstas. Taip pat buvo sukurta speciali darbo grupė, kuri kuri dirba su tomis bandomosiomis šalimis. Ir Ellen Hansen yra e, vyriausioji įgaliotinė šioje srityje. Dabar šiek tiek apie turinį e, to dokumento. Man atrodo, kad E, ji sudaro tokie keturi skirtingi elementai susiję su e, pasauliniu naštos, atsakomybės ir naštos pasidalinimu. Pirmasis elementas tai yra pagalba tom kilmės šalims tiekiant, e, pavyzdžiui, techninę pagalbą, nes 80 procentų pabėgėlių, kaip jau buvo minėta, e, yra kilę iš besivystančių šalių. E, toliau kitas elementas, kuris yra naujas šiuose diskusijose susijusiuose su pabėgėliais Tai yra e, orus atsakas į pabėgėlių krizę, nes dažnai įvairiose šalise tie pabėgėliai yra patalpinami kažkokiose stovyklose, kurios yra labai toli nuo civilizacijos ir jie e, tuomet tampa priklausomi nuo humanitarnės pagalbos. Ir mūsų mintis būtų e, teikti pabėgėliams E, galimybę naudoti socialinėmis paslaugomis tose šalise ir sugebėti patiems padėti savo. E, toliau trečias elementas yra e, pasaulinis naštos ir atsakomybės pasidalinimas. Ir kaip jau buvo minėta, tai yra svarbus elementas. Ir ketvirtas elementas yra taikos E, kūrimo procesas ir e, čia yra labai svarbu užkirsti kelią atitinkamiems konfliktams, kad mažiau žmonių būtų priversti bėgti. Kalbant iš ES perspektyvos, mes esame aktyviai įtraukti į šį procesą ir manome, kad tai yra pagrindas geram bendradarbiavimui sprendžiant pabėgėlių klausimą ir komisija rengė, parengė praėjusiais metais du e, dokumentus ir bando e, taip pat spręsti čia e, pabėgėlių pagalbos pabėgėliam klaus, klausimą. Mes Taip pat esame, e, mes, esame, mes aktyviai veikiame taip pat ir tose bandomosiose šalise, vykdome tam tikrus projektus. Man atrodo, tai būtų tiek. Ačiū. Dėkoju. Jeigu kolegos turi kažkokių klausimų ar komentarų, tai galite juos užduoti. Jeigu ne, tai tuomet aš norėčiau padėkoti abiems mūsų viešnioms iš e, Europos e, išorės veiksmų tarnybos ir iš Europos civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos operacijų generalinio direktorato. Ir mes matome, kad tikrai e, šią tema yra kalbama tikrai aukštų lygių ir mūsų delegacija taip pat labai sėkmingai padirbėjo, ta misija buvo sėkminga ir manau, kad mes turėtume surenkti kitus susitikimus E, kad galėtume sekti, kaip toliau vyksta darbas ties tais dviem globaliais paktais. Norėčiau padėkoti mūsų koordinatoriams ir toms trims kolegiams, kurios sudarė mūsų e, delegaciją. Ir tai yra tikrai labai svarbu atsižvelgiant į aktualius politinius įvykius. Ir man atrodo, kad yra svarbu ir toliau vykdyti mūsų darbą šioje srityje, todėl dar kartą dėkoju Jums. Dėkoju taip pat ir už Jūsų pasisakymus. Dabar uh, uh, mums liko šiek tiek daugiau laiko. Our two colleagues for the next item are, are not here yet, which is fair enough because it was netgi spėjome ramiai išnagrinėti e, prieš tai būsti klausimą, taigi dabar galėsime kalbėti kitą temą, kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Žiūrėjau, ar ponė Činičiai jau yra. Jeigu ne, tai tuomet galėtume padaryti pertrauką iki, iki 10 valandos, nežinau, ar čia yra kavos aparatų kur nors netoli. Tai galbūt darome pertrauką iki 10 valandos. Bet prašau visų sugrįžti 10 valandą nes 10 val. 15 minučių turime balsuoti, taigi ne, nenueikite per toli. Oh, we're going to go for Fontana first. Yes. So Fontana first. Fontana first. Okay. And then Nina.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 Colleagues, we're going to take point 10, which we said we'd take at 10 o'clock. Kolegos, dešimtas punktas, kurį dešimtą valandą sakėm svarstysim. Ir kadangi 15 po 10 balsuojame, tai ilgiau turėtume ir neužtrukti. Tai Libė misija į Eulizą, į Taliną, į Estiją. 3-4 lapkričio du nariai mūsų komiteto važiavo Ir tai yra e, teisingumo ir saugumo erdvės klausimas. Ir ta misija vyko laikantis misijų taisyklių į agentūras, kurios yra mūsų komiteto atsakomybės srityje. Matote tą ataskaitą. Pone e, Katerina Činičiai tą ataskaitą dabar pristatys ir pristatys jos išvadas. Dėkui, pirmininkė. Trečia ir ketvirtą lapkričio pernai vykome į Taliną į labai naudingą komandiruotę. Noriu padėkoti visai komandai. Lankėmės EU e, Liza agentūroje, pasižiūrėjome iš vidaus, kokie darbai ten vyksta. Susitikome su agentūros direktoriumi, apsilankėme jų patalpose, išgirdome apie darbą, apie ateities planus Taip pat galėjome susijungti technologinių priemonių dėka su Strasbūro agentūra, kuri irgi yra Euliza padalinys. Susitikome su Estijos vyriausybės atstovais ir išklausėme, ką planuoja Estija nuveikti, kaip pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Pamatėme, kaip veikia operacinės sistemos vietose. Pavyzdžiui, buvome Talino oro uoste, žiūrėjome, kaip praktiškai užtikrinamas saugumas oro uostuose. Taigi, Noriu pasakyti, kad tos misijos rezultatai buvo pozityvus. Pamatėm iš vidaus, kaip dirba EULIZA, užtikrinant ES vidinį ir išorinį saugumą. Ir kaip valdomos svarbios duomenų bazės. Taip pat labai svarbu pasižiūrėti, kaip veiks, kaip ateityje susidoros su darbais agentūra. Ir čia turime galvoje ir atvykimo, ir išvykimo sistemą. reikia užtikrinti, kad esamos sistemos ir naujos sistemos iš tiesų mm, sklandžiai veiktų tarpusavėje, kad būtų užtikrinta jų tarpusavio sąveika ir kad e, atitinkami tarnautojai, e, pavyzdžiui, sienos apsaugos darbuotojai galėtų prieiti prie tų duomenų bazių. kad sklandžiai būtų bendradarbiaujama su ES agentūromis, Europolo, Eurojustų, su nacionalinėmis institucijomis. Ir čia norėčiau pabrėžti iš tiesų tą labai didelę svarbą EULIZA daromo darbo agentūros veiklos biudžetas yra 50 milijonų eurų. Bet agentūra nebegali priimti naujų darbuotojų. Ir turim turėti galvoje, kad Euliza atsakomybė plėsis, tai jai reikia ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų visą savo funkcijas atlikti, nes čia kalbame ir apie kibernetinio saugumo užtikrinimą, ir apie duomenų apsaugą, apie privatumo užtikrinimą. Ir galiausia, Žinome, kad per 17 metus bus peržiūrėtas reglamentas, e, kuris reglamentuoja agentūros darbą. Ir mūsų komitetas, manau, turėtų siekti, kad būtų pakankamai politinės valios, kad agentūra galėtų dirbti tą darbą, už kurį atsakinga tinkamai. Ir iš tiesų Euliza vaidmuo yra svarbus ir užbaigdama norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo misijoje, mūsų komiteto sekretoriatui. Ponas Lenars irgi puikiai bendradarbiavo. Noriu padėkoti uh, vidaus reikalų ir teisingumo direktoratui. Dėkui, Katerina, už tokį išsamų vizito pristatymą. Jeigu ponas Lenars norėtų ką nors pridurti, tai trumpai prašom. Dėkui, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Katerina viską jau pasakė. Jei pažiūrėtume į tai, kokias temas svarstėme šio vizito metu, ir tuos, tai, ką dirba EULIZA, tai yra vizų informacinė sistema, Schengeno informacinė sistema, Eurodac, e-teisingumas, PNR keliaivio domenų įrašai. Visame tame EULIZA vaidmuo yra labai svarbus ir labai svarbu, kad mūsų komitetas suprastų, kokį svarbų vaidmenį EULIZA vaidina ir kad Labai svarbu užtikrinti, kad jie turėtų pakankamai išteklių, tiek biudžetinių, tiek žmogiškų, mm, visiems savo darbam atlikti. Turime remti šią agentūrą, jos tą svarbų vaidmenį. Noriu padėkoti Katrinai, puikiai e, mums pavyko padirbėti, noriu padėkoti sekretoriatui, kurie viską puikiai parengė ir parašė labai gerą misijos ataskaitą. Dėkoju taip pat Estijos vidaus reikalų ministrui mm, visiems jos pareigūnam, oro uosto pareigūnam, kurie parodė mums, kaip praktiškai veikia visos sistemos. Ir tikiuosi, kad galėsime ir ateityje su agentūra puikiai bendradarbiauti. Dėkui, dėkui. Jum dėkui Katerinai, jei kolegos neturi ką pridurti, tai laikome, kad ataskaitą komitetas patvirtina. 10-15 balsuojame. Penkių minučių pertrauka, kolegos. Balsuosime kitaip, negu kad numatyta, pradėsime balsuoti nuo fontana pranešimo. Taigi, penkių minučių pertrauka. Okay, sir, yeah. Colleagues, um, colleagues were... Kolegos, pradėsime balsavimą. Ir norėtume laikytis tokios tvarkos, Okay, colleagues, if you Kolegos, susieskite, prašau. Balsuosime jau po 10.15. Okay, colleagues, um, we're going to proceed to the vote. Kolegos, balsuosime. Galbūt kai kurie jau girdėjote, sakiau prieš balsavimą, kad pakeitėme balsavimo tvarką, bet atsiprašau, buvau neteisus, nekeičiame tvarkos. Buvo ką tik manęs paprašyta, o aš tiesiog laikausi. Uh, pageidavimų, bet tas prašymas buvo atsijimtas. Taigi, pirmą balsuosime dėl ponios Mlinar pranešimo, po to Fontana ir po to dėl trečio pranešimo. Atsiprašau kolegų, kurie, kurie buvo suklaidinti. Ar visi turite balsavimo korteles? Jeigu neturite, prašau duoti ženklą. So I take from that everyone has their voting card. Atrodo, kad visi turi balsavimo korteles, tuomet pradėsime balsavimą dėl Mlinar pranešimo. Ar yra pranešėja beje? nėra. Nėra, bet pranešė ir negali dalyvauti, taigi balsuosime. Kolegos, pirma, tam tikrų nuostatų koordinavimas e, numatytų valstybėse narėse dėl audiovizualinės žiniasklaidos pokyčių prisitaikant prie realios situacijos. Pradėsime balsuoti. Pirmas kompromisas. Prašau balsuoti. Priimta. 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Primta. 108 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 109 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 110 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Penktas kompromisas, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 111 pakeitimas, tik antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. 112 pakeitimas, tik antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas, tai pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 115 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antrasis, atsiprašau, 116 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečiasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 123 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 126 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 127 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Balsavimas už 20, dėl 28, 29 ir 71 pakeitimo kartu. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisas pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 100. 32 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 133 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 134 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 135 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 126 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Septintasis kompromisas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisas pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. Patvirtinta konsultuojamos dalys, 48 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 47 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 49 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 50 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 51 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 52 pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas A kompromisas. Pradedamas balsavimas. Balsuoti baigiame. Priimta. 57 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 58 pakeitimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Pirmas B kompromisas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 61 pakeitimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 62 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 63 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 64 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 65 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 66 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 67 pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. 68 pakeitimas, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. 69 pakeitimas, balsavimas pradedamas, baigiamas, atmesta. 70 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. 72 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 73 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 74 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 75 pakeitimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 76 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Pirmas C kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. priimta. 81 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 83 pakeitimas, prašome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 84 pakeitimas, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. atmesta. 86 pakeitimas, prašome balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas. 2A kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 86 pakeitimas, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras B kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Aštuntas pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 94 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 97 pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 99 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas priimta. Ar galime balsuoti kartu iki 14 pakeitimo? Visi pakeitimai iki 14. Visi kartu pradedame balsuoti. Nuo 12 iki 14 pakeitimų. Pradedame balsuoti. Ne iki galo, ne. Baigiame balsuoti. Iki 14 pakeitimo kol kas priimta. Iki 14 pakeitimo visi patvirtinti. 15 pakeitimas dabar. Nu, tai yra nuo 15 iki 104 pakeitimo. Jie yra identiški, pradėšome balsuoti dėl visų kartu. Balsavimas baigtas. Taip. Balsavimas baigtas. Ar dar net nepradėjom gal balsavimo, ar kas nors pradėjo balsavimą? buvo patvirtinta. Ar ponas Engels mane čia blaško, noriu pasakyti visiems. Taip, aš nustačiau tą, kas man čia trukdo. Taip viskas puikiai vyko iki šiol. Dabar 16 pakeitimas, nuo 16 iki 107. Galim dėl visų kartu balsuoti? Taip, gerai. Ne, ne, ne, negalim balsuoti dėl visų kartu. Gerai, tai 16 pakeitimas, pradedame balsuoti. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 105 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 106 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 18 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 19 pakeitimas. Prašome balsuoti. Priimta. 107 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais. Prašome balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta 44 už, 5 prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar kolegos balsuosime dėl Fontano pranešimo, dėl viso pranešimo. Dabar balsuokime. Kas balsuoja, tai pradedam, jau balsuojame. Balsavimas baigtas. 34 už, niekas nebalsavo prieš ir vienas susilaikė, taigi priimta. Dabar galutinis balsavimas e, dėl ES ir Lichtenšteino kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė kaip vidaus saugumo fondo dalimi 2014-2020 e, metais. E, pranešėjas ponas Weidenholzer. Iš karto balsuojame. Pradedame balsuoti. Is... Balsavimas baigtas. 42 už, 2 prieš, 5 susilaikė, sveikinu poną Vaidenholcerį, pranešimas patvirtintas. Dėkoju kolegos. If you could leave quietly, colleagues, we'll move to the agenda. Oh, actually, we'll move to the agenda at 10.40. Gerbiami kolegos, dabar grįžkime prie darbo pagal darbo tvarkę e, ir tęsime jį 10.45. Sophie, do you want to start now? Sofija, ar tu dabar jau norėtum pradėti? Jau gali pradėti? Yeah. Okay. So we wait. She prefers waiting. Hey colleagues, we'll resume at. Um... Gerbiami kolegos, gerbiami kolegos, jeigu išeinate iš salės, prašau, darykite tą tyliai. Ačiū. Pranešėja jau yra. Okay, thank you. Thank you for leaving so efficiently. We can, uh, we can begin the... Taigi, galime pradėti diskusijas dėl 14 darbo atvarkės punkto. Galime nagrinėti 14 punktą, tai yra normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų prieimimo, nauja redakcija. E, mes dabar kalbėsime apie esminius pasiūlymus, kaip reformuoti e, prieglopščio sistemą ES, tai yra nauja redakcija šitų normų e, dėl žmonių, kurie prašo tarptautinės apsaugos. Tai yra esminis klausimas, kalbant apie dabartinę pabėgėlių krizę, mes pamatėme, kad ES turi tam tikrų spragų šioje srityje. Ir E, tai yra Europos komisijos pasiūlytos reformos dalis. E, pranešėja Sofija Infeld pristatys savo pranešimo projektą. Jeigu jau esate pasirengusi, galite kalbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. E, Prieimimo sąlygų direktyva ir jos nauja redakcija yra pla platesnio išsamesnio paketo dalis. Aš rengdama šį pranešimą kaip tik ir galvojau apie tai, kad tai yra vieno paketo dalis. Tai man pavyzdžiui e, šis dokumentas yra susijęs su Dublino dokumentu ir kitomis direktyvomis, kurios e, vėliau virs reglamentais. Europos komisijos pasiūlymas proposal... Europos komisijos pasiūlymas kalba apie tai, kad reikia antrinį, antrinį judėjimą sumažinti, bet, ko, bet aš norėčiau pasiū, pasiūlyti šiek tiek griežtesnį požiūrį negu komisija ir jeigu mes norime antrinę migraciją sumažinti taikydami sankcijas, E, sankcijas tiems žmonėms, kurie, kurie nesilaiko įstatymų. Tai mes turime e, remtis atitinkamais teisės aktais, nes čia turime e, remtis ne administraciniais sprendimais, o teisėjų sprendimais. Todėl manau, kad sankcijos turėtų būti apribotos tik tai tomis, kurios yra būtinos procesui. O Taip pat aš manau, kad antrinį judėjimą, antrinę migraciją galima e, sumažinti ir e, pasitelkus tokius teigiamus aspektus. Tai yra priversti žmonės ar paskatinti žmonės pasilikti ten, kur jie yra. E, nes dabar mes matome, kad valstybės narės bando kaip karštą bulvę mėtyti pabėgėlius ir prieglopščio prašytojus vieni kitiems nors e, iš tiesų niekas nesistengia kiek įmanoma greičiau jų integruoti. E, todėl e, Kai kurie komisijos pasiūlymai yra iš tiesų žingsnis į priekį, pavyzdžiui, komisija siūlo uh, pagreitinti e, prieigą prie darbo rinkos ir sumažinti laukimo laikotarpį iki šešių mėnesių, aš sumažinčiau jį iki nulio, nes būtų geriau, jeigu žmonės kiek įmanoma greičiau patektų į darbo rinką. Mes žinome, kad e, e, ir taip realybėje bus sunku tokiems žmonėms rasti darbą, bet manau, kad turėtume kiek įmanoma labiau padidinti jų galimybės gauti darbą ir būti atsakingiams už, už save. Nes dabar mūsų visuomenė moka už tai, kad žmonės sėdi kažkur, visiškai nusivylę ir netu, neturėdami jokių galimybių kažką patys daryti ir negalėdami tapti visuomenės dalimi. Aišku, esminė sąlyga yra e, kalbos kursai nuo pat pirmosios dienos, nes tai taip pat padidina jų galimybės tapti e, ben, e, visateisių visuomenės nariu ir padidina galimybės rasti darbą. Kai kurie sako, kad e, Taip, bet mes nežinome, ar tiem žmonėms bus leista pasilikti, mes investuosime juos, o paskui jie paliks mūsų šalį ir tai bus lėšų švaistimas. Aišku, gali taip atsitikti, tai gali atsitikti tam tikrais atvejais, bet man atrodo, e, geriau investuoti žmonės, net jeigu jie ir pa, paliks mūsų šalį ar kažkokią šalį e, dėl to, kad investicijos į mokslą visada atsiperka man atrodo, geriau investuoti į jų mokymus, negu mokėti už tai, kad jie mėnesių mėnesių sėdi kažkokiose stovyklose, neturėdami jokios galimybės integruotis į visuomenę. Manau, mes turime e, tikrai didinti jų galimybės integruotis ir turėtume ypatingą dėmesį e, skirti pagrindiniams teisėms, ypač į pažeidžiamų grupių ir e, specialius poreikius turinčių grupių poreikius, tai turiu omenyje mažamečius vaikus, neįgalius žmonės, LGBTI, žmonės, kurie yra e, traumatizuoti, kurie yra, pavyzdžiui, kankinimų ir prievartavimų aukos. Aš kalbu apie tos žmonės, kuriems tikrai ypatinga, reikalinga ypatinga pagalba. Ir turime labiau atsižvelgti į specifinius poreikius e, susijusius su e, e, psichinę pagalbą, dėl to, kad dažniausiai čia susidurėme su žmonėmis, kurie yra, yra traumatizuoti, nes jie, pavyzdžiui, buvo susidūrę su kankinimais. Man atrodo, tai būtų pagrindiniai šio pranešimo elementai, kalbant apie procedūrą pačią E, tai yra nauja redakcija, tai reiškia, kad iš principo mes negalime liesti tam tikrų teksto dalių, mes galime joms pritarti, mes galime sutarti tarpusavyje, e, kad mes galime e, teikti pakeitimus E, dėl to teksto, kurio komisija ne, ne, nepateikė jokių pasiūlymų. Jeigu mum, mums pavyks pasiekti politinio sustarimo su komisija ir taryba, jeigu jūs jaudinatės, kad nebus galima teikti pakeitimų dėl didesnės teksto dalies, tai galiu pasakyti, man tai problemų nekelia. Jeigu mums pavyks susitarti, tai tuomet mes galėsime įtikinti ir kitas institucijas Kalbant apie tarybą, aš nesu tikra, ką, ką daryti. Man atrodo, kiek įmanoma greičiau reiktų pradėti neformales dėrybas, nes man atrodo, taryba tuoj pradės e, svarstyti dokumentą e, pastraipsniui, bet aš nežinau, kokie yra tarybos tikslai, nes dabar tarsi jų požiūris atrodo apie tai, kad tarsi kuriama Europos tvirtovė, e, daromi sandoriai su Libija, ne, nežinau su kuo konkrečiai Libijoje, e, kokia ten vyriausybė, e, su kuo jie bendrauja. Ir iš tiesų mes siunčiame žmonės atgal į, į tas šalis atgal, kur nėra, jokių, nėra užtikrinamos pagrindinės teisės. Todėl mano uh, E, siūlymas būtų toks ir man atrodo, kad tai e, atitinka parlamento daugumos poziciją. Taigi mano pasiūlymas būtų e, E, taikyti ar kurti labai solid, solidžią prieglopščio e, ir migracijos politiką Europos Sąjungoje. Ir man atrodo, kad tokia e, politika turėtų atsižvelgti į tai, kas vyksta, o ne užmerkti akių tiems įvykiams, kurie vyksta prie Europos Sąjungos sienų ir nežinau, ar pavyks mums sutarti su taryba dėl tokios nuseklios E, prieglopšio ir migracijos politikos, kurie atvertų kelius e, legaliai migracijai, nes tik tokiu būdu mes galėtume kontroliuoti situaciją. E, todėl aš tikiuosi, kad mano pranešimas prisidės prie tokio požiūrio ir tikiuosi, kad taryba pritars Europos parlamentui, o ne daryti taip, kad tiesiog išstums problemas už ES ribų ir užmerks akis e, ir nematys e, problemų, kurias pati sukuria. Dėkoju. Dėkoju, Sofi. Noriu pažiūrėti, kas nori kalbėti. Šešėliniai pranešėjai pasisakys. Dabar tiesiog noriu pažiūrėti, kas kas nori žodžio, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš tikrai palaikau pranešėją, pritariu viskam, ką jinai pasakė. Man taip pat atrodo, kad uh, direktyva turėtų e, būti keičiama kartu darant ir kitus pakeitimus, kitų teisės aktų, tai yra tikrai labai svarbu. Taip pat man atrodo, kad yra labai svarbu e, kalbėti apie tai, kad šitie teisės aktai yra labai svarbus. Jeigu mes norime pasiekti tokios situacijos, kad visos valstybės narės prisimtų atsakomybės, tai mums reikia sistemos, pagal kurią e, E, pabėgėliai galėtų keliauti į kitas valstybės narės, nes ir dabar yra tokia situacija. Iš tiesų negalima e, toleruoti tokios situacijos, kad nori pabėgėliai vykti tik į tam tikras valstybės. Turime sukurti e, vienodas sąlygas visose valstybėse narėse, kad pabėgėliai norėtų e, vykti į visas valstybės narės. Mes turime siekti lygybės. Kalbant apie tą antrinį judėjimą, antrinę migraciją, e, e, tai reikia atsižvelgti, kokia yra situacija. E, dabar dėl šio pasiūlymo, čia yra daug neiškumų, pavyzdžiui, kas yra šeimos nariai. E, yra teigiamų dalykų, pavyzdžiui, e, tam tikros apibrieštis, e, bet yra ir tam tikrų netikslumų. Jeigu e, galvotumėm apie tai, kaip Europoje e, elgiamasi su tais 40 tūkstančių vaikų, kurie tiesiog dingo. Taip negali būti. Vaikai ir kiti e, asmenys, kuriems reikia globos, jie negali tiesiog dinkti. E, negalime leisti, kad vyktų tokie dalykai. Toliau dėl darbo rinkos. E, kad laukimo laikotarpis mažinamas iki šešių mėnesių yra gerai, bet norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tas laikotarpis, laukimo laikotarpis turėtų būti nulis mėnesių, nes e, tie pabėgėliai turėtų nuo pat pirmosios dienos turėti galimybę e, dalyvauti darbo rinkoje. Žmonės, kurie iš Sirijos atvyksta į Turkiją, turėtų turėti galimybę iš karto e, ieškotis darbo. E, ta sistema, kuri e, yra Švedijoje, ją žinau geriausiai, tai e, kai yra teikiama paraiška ir daugiau nei keturis mėnesius trunka apskritai tos paraiškos teikimo procesas, bet man atrodo, kad geriausia būtų, kad žmonės iš karto galėtų pradėti dirbti. Galbūt reiktų suteikti e, kažkokią tai išimties taisyklę, kalbant apie darbo sąlygas. O kai matome, kad visa tai vyksta ilgiau nei keturis mėnesius, tai iš tiesų reikia sukurti galimybės kiek įmanoma greičiau ieškotis darbo. Ir jeigu jau žmogus turi darbą ir kurį laiką dirbo ir nori tęsti savo darbą, tai reiktų jam sudaryti sąlygas likti. Galbūt reiktų suteikti leidimą gyventi, net jeigu prieglopšio prašymas buvo atmestas. Man atrodo, kad toks modelis būtų teisingas. Aš tą nuolat kartoju ir kartosiu, nes man atrodo, kad toks modelis būtų teisingas. Taigi, manau, kad mes turėtume e, e, toliau dėrėtis ir tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti gerą pasiūlymą. Jau džiaugiuosi būsimo bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju suteiksiu žodį kitiems šešėliniams pranešėjams, prieš suteikdama žodį kitiems komiteto nariams. E, ponas Kolizi. Presidente, innanzitutto voglio Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą, nes nors mes ir nesu, nepritarėme visiems pasiūlymams, bet iš tiesų jinai dėrybų procese parodė savo tikrai tokį atvirumą ir lankstumą ir už tai norėčiau padėkoti. E, aš pritariu komisijos tikslams Ir gerai, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą susijusi su antriniu judėjimu ir su e, inte, prieglopšio prašytų integracijos gerinimu. Bet e, taip pat tikiuosi, kad tas pats ryštas e, lydės komisiją ir tarybą ir tada, kai reikės teikti pagalbą ar paramą e, toms e, pasienio valstybėms, kurios labiausiai susiduria su pabėgėlių problema. Ir tikiuosi, kad taryba imsis nuoseklių veiksmų ir kad įgyvendins pabėgėlių perkelimo planą. Jau praėjo pusantrų metų, bet kol kas niekas nevyksta. Man atrodo, kad reikia kiek įmanoma labiau gerinti prieglopšio prašytojų integraciją. Pritariu e, pranešiai, e, pritariu, kad reikia kalbos kursų, nes jie galėtų užtikrinti e, geresnę integraciją. Taip pat reiktų užtikrinti, kad būtų saugomos visos pagrindinės teisės. Toliau dėl prieigos prie darbo rinkos reiktų sumažinti, kaip sakė pranešėja, tą laukimo laikotarpį. Europoje e, dabar yra sudėtinga darbo rinkos situacija, ypač e, dėl jaunimo nedarbo. Todėl manau, kad reikia, reikia, reikėtų mums ieškoti tikrai tokio subalansuoto požiūrio. 15 dalies, 15 e, punkto antroje dalyje yra kalbama apie, e, apie e, galimybę trečiųjų šalių piliečiams gauti laisvą darbo vietą. Taip pat reiktų pasakyti tikriausiai šioje vietoje, kad jeigu e, pabėgėlis dalyvauja darbo rinkoje turėdamas darbo sutartį, tai jo, jis nebeturėtų gauti tos valstybės, kuriuose jis gyvena paramos. Manau, kad mes turime solidar, solidarizuoti su prieglopšio prašytais, bet taip pat e, e, turime siekti, kad valstybei tenkanti e, finansinė našta sumažėtų, jeigu jie gauna darbą. Prašau. Just, um... Dėkuoju. Dabar jūs, o po to Kornelija. Dėkui. Atsiprašau kad pavėlavau, nes iš kito komiteto atbėgau, kur pristatinėjau savo pranešimą. Mes susitikome jau pirmą kartą su pranešėja ir mūsų frakcija iš tiesų pritarė pranešėjos idėjai, kad reiktų tiksliai išsiaiškinti, apie ką tas pasiūlymas ir koncentruotis į tas pozityves paskatas, kurios leistų mažinti antrinį judėjimą ir taip pat prašytojams reikia mm, organizuoti kalbų kursus, tai yra, kad nuo pat pirmos dienos galėtume pradėti jų integraciją. Toliau specialių poreikių pripažinimas LGTB atstovams, socialistai ir demokratai tam pritarė ir yra tam tikrų klausimų, kurių pranešėja nepalėtė. Tai yra, e, pavyzdžiui, nepilnamečių sulaikimas. Socialistam ir demokratam tai labai skausmingas klausimas. Mes frakcijoje pagalvosim apie galimybę vėl gražinti šį klausimą į darbo tvarkę. E, toliau nuostatos dėl sulaikymo ribojimo. Ir tą neteisingą nuostatą, kad prašytojai turi susimokėti už suteiktą teisinę paramą, kai jų finansinė padėtis pagerėja. Toliau paskata integracijai. Manau, kad prieiga prie darbo rinkos nuo pirmos dienos yra labai geras pasiūlymas, bet aš turiu abejonių ir tą jau per pirmą sustikimą su šešėliniais aptarėme, štai dėl ko prašymas suteikti prieglopsti neturi būti pagrindas legaliai nepabėgėlių migracijai. Tai neturėtų būti paskata nelegaliai migracijai, bet apskritai tai aš esu patenkinta pranešėjos pasiūlymu ir mes jo bendrom uh, linijom pritarėm. Dėkui Keiti, dėkui, kad spėjai laiku atvykti. Toliau ponas Alahahu, EKR frakcijos vardu. Dėkui pirmininkė. EKR frakcija pritarė pagrindiniam pasiūlymo tikslam, kad nebūtų ieškoma geresnės valstybės prieglopščiui ir norų iškirsti antrinį judėjimą, bet pagrindiniai pranešėjos logikai nepritarėme, kurios tikslas yra sumažinti galimybės valstybėm narėm bausti tuos prieglošio prašytojus, kurie nesilaiko taisyklių. Reikia, kad abi pusės laikytųsi taisyklių. Aš suprantu, kad kalbant apie bizūną ir ir piragą, tai turėtume labiau koncentruotis į piragą, nei į bizūną. Bet kalbant apie darbo rinką ir integraciją į darbo rinką, labai dažnai pabėgėliai neturi jokios kvalifikacijos tinkamos darbo rinkoje. Vokietijoje matome, kas vyksta ir Vokietijai labai sunku integruoti pabėgėlius, labai dideli pabėgėlių srautai ir ta finansinė našta, kuri tenka valstybėm narėm, e, rodo ir tai, kad daugelis žmonių, kurie neturi teisės būti mm, pabėgėliais, nori jais tapti ir dar labiau didina tą naštą valstybėm narėm, todėl tokie žmonės turėtų būti baudžiami. Dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad komisijos pasiūlymas nuvylė mūsų lūkesčius ir tikrai neatspindi to, ko reikia, kad pabėgėliai, prieglopšio prašytojai būtų tinkamai integruojami. Aišku, niekas gal nesitikėjo, kad milijonas žmonių atvyks Europą ir juos reiks integruoti. Pranešėja tik saugius dalykus mini. Ir mini tas galimybės, kurias peržiūrint šį reglamentą mm, galime rasti. Bet mes tai pirmiausia tikėjomės kitokio komisijos pasiūlymo. O kalbant apie šį pasiūlymą, ką norėtume pabrėžti, teis, teisėjų nuožiūros naudojimas yra labai svarbu, Labai svarbu, kad pabėgėliai, prieglošio prašytojai, pabėgėliai galėtų naudotis teisinėmis priemonėmis, savo teisėm įtvirtinti kalbų kurs, kursai. Labai svarbu, kad jie čia yra numatyti ir turėtų būti nemokami pabėgėliam. Tam irgi pritarėme. Toliau darbas, darbo rinka. Pažiūrėkime, kas vyksta Vokietijoje ir kokia ten tvarka yra. Uh, tai, kad žmogus gautų darbą, turi pirmiausia būti patikrinta, ar jis gali dirbti tą darbą, ar jis iš tiesų turi pabėgėlio statusą. Tik tada galima tą darbą gauti. Kažkiek mėnesių praėjus ir aš nemanau, kad tai yra tinkamas požiūris. Manau, kad nuo pat prašymo prieimimo dienos turėtų būti galimybė žmonėm pradėti dirbti. Ir tai jau būtų teigiamas dalykas vien dėl to, kad būtų sudarytos sąlygos jiems užsidirbti patiems pragyvenimui. Man atrodo, kad kiekviena valstybė turėtų būti suinteresuota, e, kad taip atsitiktų vien dėl to, kad mažintų savo finansinę naštą. E, kas kelia problemų? Viską, kas yra susiję su pabėgimu ir įkalinimu, tai yra esminė problema. E, problema, kurią galima tiesiog nustumti. Man atrodo, kad yra sudėtinga e, kovoti su antrinė migracija. Tos priemonės, kurios čia yra siūlomos komisijos, jos nepradės to daryti, nes tos priemonės yra tiesiog vailos, jos, jos tikrai uh, E, manau, kad mes, mums tikrai nereiktų palaikyti tų represyvių priemonių. Pagrindinė problema yra vaikai. Ne, negalima toleruoti vaikų sulaikymo ir įkalinimo. 2013 metais, kai buvo patvirtinta šitas teisės aktų pave, pa, paketas, labai protestavo nevyriausybinės organizacijos. Jos jau tada sakė, kad negalima toleruoti to, kad vaikai sulaikomi. E, manau, kad viską, viskas, kas susijęs su vaikais, turėtų būti dar nagrinėjama dar kartą ir kai kurios klausimus tikrai reikia išspręsti. Žinau, kad tai nėra lengva, bet reikia tą daryti ir tai tikrai pagerintų dabartinę situaciją. Toliau neribojama prieiga prie sveikatos paslaugų. Iš tiesų tai yra labai gerai. Komisija pramegojo e, e, huma, humanizavimą atskirų prieglopščio e, sistemų valstybėse narėse. Iš esmės mes pritarėme pranešėjai dėl šeimos apibriešties, dėl e, ypatingai pažydžiamų asmenų apibriešties iš tiesų tam pritarėme, dėl kai kurių dalykų teiksime savo pasiūlymus. pasiūlymus bet iš principo galima pritarti šiam e, pranešimo projektui ir galima su juo dirbti. Dėkoju. Kolegoms teiksiu žodį iš eilės, pagal tai kaip prašė. Pradėsim nuo Sesilkijangė. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi tuo darbu, kuris yra dirbamas e, dėl prieimimo direktyvos. Iš tiesų, prieglaušio prašytojų integracija yra Europos klausimas, bet jis turi būti paremtas pasitikėjimu. Turime būti solidarūs, atsakingi ir atsakingai vertinti visą migracijos e, reiškinį. Daug po, punktų čia yra labai svarbus, aš jiems pritariu tokiems, kokius pasiūlė e, pranešėja, pabrėžčiau vieną dalyką, kuris labai svarbus, reikėtų jį atsižvelgti labiau, tai yra dėl e, to darbo, kurį jau dabar dirba tos valstybės, į kurias atvyksta pabėgėliai, pavyzdžiui, Italija. Iš tiesų, srautai yra milžiniški atvykstančių prieglošio prašytojų ir dabar yra, reikėtų pateikti pasiūlymą e, dėl to, kad pabėgėlius turėtų priimti kelios valstybės. Tam būtų galima sukurti modelį, politinį modelį prieimimo ir integravimo. Jis turėtų būti paremtas atsakomybės pasidalyjimu ir solidarumu. Ir aš norėčiau, kad būtų paminėta darbo rinką ir taip pat turėtų būti paminėta prieiga prie visų paslaugų, nes integracija tam tikroje teritorijoje turi būti pilna. Na ir baigdama pasakysiu, kad jeigu mes norime sėkmingos integracijos atvykstantiems žmonėms, reikėtų taip pat atsižvelgti ir į perkelimo galimybės, nes iki šiol šita galimybė perkelti, mano nuomonė, yra tikrai nelabai garbingi Europos Sąjungai ir dėl to kilo didžiulės problemos tiems, toms pakraštinėms valstybėms narėms. Dėkui. Ačiū, pana Ana Marija Koratsa. Dėkoju pirmininkė, aš taip pat sveikinu direktyvos pežiūrą, palaikau pranešėjos nuomonę. Norėčiau priminti, kad dėl ko mes tą viską darome. Dėl to, kad valstybės narės neįgyvendina direktyvos. Yra taisyklės ir mes dabar čia bandome užkamšyti spragas nes yra didžiuliai skirtumai tarp to, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą. Taigi visų pirma, man atrodo, vis tiek svarbiausia yra valstybių narių institucijų pajėgumų stiprinimas priimti atvykstančiosius. Tai yra pirmas tikslas. Antra, prieiga prie darbo rinkos. Iš tiesų sutinku su šitą mintimi. Švedijos ir kitų valstybių narių patirtis parodė, kad geriausias būdas integruoti pabėgėlius yra suteikti jiems prieigą prie darbo rinkos ir taip pat tai yra labai geras būdas sumažinti subsidijų kiekius ir tuos mokesčių mokėtojų pinigus, kurie yra dabar skiriami pabėgėliams ir dėl to visuomenės nuomonė pasikeistų tinkamą linkmę. Trečias svarbus dalykas tai yra vaikai. Taip yra svarbu kovoti su vaikų išnaudojimu, galima priboti antrinį judėjimą, bet to negalima daryti vaikų teisų uh, E, sąskaita. Ir vaikų, e, vaikas visada yra vaikas, nesvarbu, ar jis yra migrantas ar ne. Norėčiau priminti, kad e, vaikų prieimimo normose turi būti numatyta globėjų vaidmuo, prieiga prie mokymo sistemos, medicinė apžiūra, sveikatos vertinimas. Tai labai svarbu. Dėkoju pirmininkė. Ačiū. Toliau Birgit Sepu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau dėmesį sutelkti į vieną dalyką. Tai būtent galimos sankcijos ir jų ryšys su esamomis arba nesamomis normomis. Kai pradėjome diskusijas apie naujos prieglopščių sistemos kūrimą, aš nebuvau iš esmės prieš sankcijas, bet sankcijos yra prasmingos tik jeigu pirma yra perkelimo galimybė, nes kitaip tai apie ką mes čia kalbame. Antra, sankcijos yra prasmingos tik jeigu kalbėtume apie tikrą integraciją. Ir man be galo liūdna girdint mm, naujienas, kurios mus pasiekė per pastarąją savaitę ir, ir, ir mėnesius, kad valstybės narės e, nuleidžia kartelę ir kitaip sakant, blogina situaciją tų, kuriems jau yra duotas pabėgėlio statusas. Ir čia galima prisiminti ir finansinę paramą, ir aš kalbu ne tik tai apie Italiją ir Graikiją. Tik ta finansinė parama pabėgėliams yra tokia maža, kad jie net neišgali susimokėti už mažiausius būtus. Tai gali jau net pamiršti bet kokias kalbų pamokas ir panašiai. Ir jeigu jie negalės gauti darbo, kad galėtų savo padėtį pagerinti, tai jiems teks, jie toliau negalės e, gauti prieigos prie tokių darbo vietų, kurioms yra reikalingos aukštos kalbos žinios. Taigi mes privalome prieigą prie kalbos mokymosi, prieigą prie darbo vietų turime tiek akcentuoti ir Jeigu tai nebus ištikrinta, tai aš galiu įsivaizduoti, kad pabėgėliai ir nenorės ir negalės likti tokiuose valstybėse. Dėkoju toliau Roberta Metzola. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už pristatymą ir už visą įdėtą darbą šio klausimu. Tai nėra labai lengvas dokumentas ir, ir darbas nėra lengvas, bet jis yra labai svarbus, norint spręsti uh, esminius dalykus susijusius su Europos bendraja prieglopščio sistema. Pranešime yra daug gerų dalykų, pavyzdžiui, dėl kalbų kursų Bet svarbiausia ne vien tai, kas yra parašyta ant popieriaus, kaip jau matėme. Vienas didžiausių iššūkių yra užtikrinti, kad valstybės narės deramai įgyvendintų priėmimo sąlygų direktyvą praktikoje. Aš norėčiau e, sustelkti į vieną dalyką, ką paminėjo mūsų šešėlinė pranešėja, tai yra prieiga prie darbo rinkų valstybėse narėse. Tai yra turbūt pats opiausias dalykas. Sutinku ir suprantu, kad tie argumentai dėl uh, prieigos prie darbo rinkos buvo išsakyti, kad būtent tai yra pagalba ir pačiai valstybei nariai. Bet valstybė narė privalo įvertinti, ar laisva darbo vieta gali būti užimta vietinio tikro piliečio ar ne, nes juk nedarbo lygis yra didžiulė problema valstybėse narėse. Ir jeigu bus iš karto suteikiama prieiga prie darbo rinkos pabėgėliams, neįvertinant jų galimybių, tai gali mums duoti priešingų rezultatų ir tuo gali pasinaudoti populistai. Tai nebūtų labai teisingas žingsnis pirmin. Dėkui, ponė Miselinė. Il punto eh, centrale. Aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už paruoštą pranešimą ir noriu pasakyti, kad dabar esame tokioje fazėje tarptautiniu mastu, kurią galima būtų pavadinti tikrai kritišką, stebint visą tai, kas vyksta Europoje. Ir šitas dokumentas kalb, kur kalbama apie dokumentų paketas, kur kalbama apie pabėgėlius, tai yra prieimimo direktyva, Dublino sistema ir taip toliau. Aš norėčiau, kad mes tarp pranešėjų susitartume tarpusavyje, nes kiekviename pranešime mes kalbam apie harmonizavimą, apie suderinimą, tai yra labai svarbus dalykas, esminis dalykas, taigi tas harmonizavimas ir normų e, sustiprinimas. Tai yra labai svarbu, bet jeigu mes nesusitarsime tarpusavyje negalim pasiekti tos harmonijos tarp savęs, tai gali tapti e, neigiamų argumentų ir mums e, reikia ieškoti būdų, kaip užpildyti tą komunikacijos spragą tarpusavį, nes jeigu to nepadarysime tarpusavyje, tai kaip mes galime to reikalauti iš valstybių narių. Ir Iš tiesų, aišku, kad kai kuriuose valstybėse narėse situacija yra pakankamai delikati, bet reikia įvertinti, kuo paremtas yra pasiūlymas. Jeigu, kalbant apie prieigą prie darbo rinkos pabėgėliui ar prieglopšio prašytojui, automatiškai bus suteikiama darbo vieta, tai būtų visiškai normalu, kad vietiniai bedarbi, bedarbi prieš tai sukiltų, jiems tai būtų nepriimtina. Ir aš čia dabar tiesiog mastau, jeigu da, prisiminkime tas pačias direktyvas konkrečiai. Jeigu, tarkim, yra kažkokia bendruomenė, kažkokia uh, savivaldybė, kuri neturi uh, pinigų ir uh, ji tiesiog neturi lėšų, iš ko išlaikyti tuos migratus, migrantus, tai jeigu tokioje apylinkėje duosime darbą pabėgėliui, na, bet to tai bus greičiausiai nekvalifikuoti darbuotojai, bet ir Europoje yra daug nekvalifikuotų uh, darbuotojų. Yra, nes uh, ir dažnai žmonės tokie, neturintys kvalifikacijų, negali gauti gerų darbo vietų, jie dirba uh, juodoje rinkoje. Ir tokioje ir, kaip sakė e, kolegė Kiengė, yra ne tik tai e, darb, žmonės, kurie oficialiai negauna darbo ir mes apie juos žinome, yra ir tokie, kurie nelegaliai dirba. Ir dėl to atsiranda galimybė situacijai tik blogėti. Turiuomenyje švietimo sistemą, sveikatos sistemą. ir tai yra papildoma našta priimančiai valstybei. Ir jeigu, tarkim, yra prieglopšio prašytojas, kuris ten gyvena mėnesių mėnesiais, nedirba, gauna tik tai išmokas, tai ilgai taip tęstis negali, tai bus neprimtina priimančiai valstybei. Kai kurios Nes kitos valstybės narės tada irgi pradės prieštarauti ir, ir sakyti, kad mes nenorim priimti tokių žmonių, kurie nieko neveikia, tik tai, tik tai laukia išmokų. O jeigu e, žmonės bus kvalifikuoti, tai tada jie galės patys savim pasirūpinti labiau ir nebus tokia didelė našta priimančiai valstybei. Todėl svarbu demonstruoti solidarumą Ir tai būtų naudinga visiems ir migrantams, ir vietiniams bendruomenėms. Čia tiesiog pasiūlymas pranešiai. Dar vienas dalykas dėl nepilnamečių, nepilnamečių sulaikymo. Šita uh, yra problema, kad kai dinksta nepilnamečiai be žinios, jie yra įtraukiami į organizuotą nusikalstamumą ir panašiai, apie ką kalba pranešėja ji kalba apie jų globėjus, bet aš nenorėčiau, kad būtų paskiriami globėjais bet kas. Nes ir tuo turi rūpintis tos organizacijos, kurios rūpinasi iš tiesų tiesiogiai dirba su uh, nepilnamečiais pabėgėliais. Toliau sulaikimas. Na taip, kartais sulaikimas yra apsaugos priemonė. Kai atvyksta nepilnamečiai į Europą, jie, jiems yra reikalingas visų pirma teisinis statusas. Ir apie tai reikia kalbėti nes juk taip paprastai būna nepilnamečiai atskirti nuo savo šeimų. Ir todėl svarbiausia visų pirma jiems teikti teisinį statusą, kad būtų galima juos e, sekti. Man atrodo, čia yra problema, o ne tiesiog pats jų sulaikymo faktas. Nes nepilnamečiai yra žmonės turintys teisės ir Europoje. O dabar jie atvykę į Europą virsta tiesiog e, skaičiais, numeriais kuriuos galima užfiksuoti dokumentuose ir niekam tai neberūpi. Bet jeigu asmeniui yra suteikiamas teisinis statusas, tuomet jo situacija pasikeičia. Galima tokį žmogų atsekti. Ir tai, yra, tai jau tampa realiu asmeniu, net kažkokiais tiesiog pirštos spaudais paimtais. Na ir galiausiai, tai mano paskutinis punktas, pirmininkė, pažydžiamos menų sąrašai remiantis direktyvomis, teisės aktais. Jeigu pažiūrėsime į visus galiojančius teisės dokumentus, tai visi pažydžiami žmonės, įskaitant ir nelydimus nepilnamečius, e, patenka į tokius sąrašus, bet tuos sąrašus reikia sudarinėti labai išmintingai, nes sąrašai gali būti ir neigiamas dalykas, kai vienas žmogus yra tiesiog įtraukiamas, kitas neįtraukiamas ir panašiai. Sąrašai turi būti rengiami labai išmintingai. Tai mano pasiūlymas pranešėjai yra susėsti kartu su šešėliais pranešėjais ir kalbėkimės ruoždami šitą tekstą, nes visų pirma mums labai svarbu yra sformuluoti Europos poziciją, kuri būtų kiek galima vieningesnė. Ačiū, jau išnaudojate savo visą pasisakymų kvotą. Ne, jokauju, viskas gerai, dėkoju. Tokiuose diskusijose apie direktyvos peržiūrą Na, pasakiau ne viską, ką norėjau, bet nenoriu jokių čia problemų. Taigi, diskusijose svarbu, kad visi galėtume išsakyti tai, ką norime išsakyti, nes tai yra labai svarbus klausimas. Ir būtent e, dėl to ir norėčiau visiems visus paraginti pasisakyti. Ponas Lenar ar ponas Wimberger yra sąraše, ar, ar nori dar kas nors pasisakyti? Mm, tuomet ponas Lenar. Ačiū, ačiū ir pranešėjai už pranešimo projektą. Pagrindinis jo principas labai svarbus. Daug jau kalbėjo apie prieimimų direktyvos deramą įgyvendinimą. Taip pat labai svarbu, kad tos taisyklės, kurias suformuluojame, būtų sformuluotos taip, kad nebūtų galimybių valstybėms narėms apeiti direktyvos ir slėptis už tos direktyvos, norint išvengti savo e, atsakomybės ir prievolės priimti prieglopščio prašytojus. Labai daug buvo kalbama apie paskatas, apie piragą ir botagą. Aš sutinku, kad reikia ir to, ir to, ir pirago, ir botago. Ir man tiesą sakant labai patiko ta pusiausvyrą, kuri buvo e, numatyta originaliame komisijos e, pasiūlyme. Aš tikiuosi, kad ta pusiausvyrą išliks nepakitusi ir galutinėje teksto versijoje. Taip pat buvo daug pasakyta apie prieigą prie darbo rinkos nuo pirmosios dienos ir e, apie kalbų kursus nuo pirmosios dienos. Na, jeigu būtų tokia situacija, kai dauguma prieglapščio prašytojų atvykstančių į Europą gautų teisę likti, tai tada tai būtų labai aktualu, bet situacija yra kitokia. Dabar pastaruoju metu mes matome, kad daug prieglapščių prašytojų atvykstančių Europos Sąjungą galų gale negauna leidimo likti Europos Sąjungoje 15 e, metais 625 tūkstančių pabėgėlių prieglopščio prašymai buvo atmesti. Ir jeigu jiems nuo pirmos dienos būtų buvę suteikti kalbų tursai, kursai, tai būtų buvę taip, kad būtume integravę tuos žmonės, kurie mums būtų galbūt galėję pasitarnauti. 2017 metais penkios pagrindinės tautybės, iš kurių atstovai atvyksta ES, bus taip pat didelė dalimi tie žmonės, kurie ne, ne, ne, greičiausiai negaus teisės likti ES. Todėl mes turime susitelkti į tuos, kurie turi potencialo gauti leidimo, leidimus gyventi. E, pavyzdžiui, Niderlanduose praeisiais metais 1200 iš Maroko daugybė kitų atvykstančių negavo uh, E, leidimo gyventi, bet jiems prieš priimant tokį sprendimą buvo suteikta prieiga prie kalbų kursų, prie darbo rinkos. Man atrodo, kad nelabai logiškas toks elgesys. Be to konsultuojamosiose dalyse yra minima tai, kad e, prieglapšio prašytojai, kurių, kuriems yra tikėtina, kad bus suteikta teisė gyventi, e, o legaliai šalyje gautų prieigą prie darbo rinkos po trijų mėnesių. Man atrodo, kad tai minima tik tai konsultuojamosios dalyse, apie tai nekalbama pagrindinėme tekste, bet reikėtų apie tai pagalvoti. Labai svarbu integruoti tuos žmonės, kurie liks mūsų šalise gyventi kuo greičiau, nuo pat tada, kai jie atvyksta, bet tikrai nėra e, prasmės švaistyti energijos ir laiko tiems žmonėms, kurie bus greičiausiai išsiusti. Ačiū ir toliau ponė Vimberg. pirmininkė. Dėkuoju iš pranešimą, perskaičiau jį, ten yra labai neblogų pasiūlymų, bet daug klausimų lieka neišspręsti, mano galva. Visi sutinkame su tuo, kad deramas atvykstančių priėmimas yra labai logiškas, tikrai reikia priimti žmonės padoriai ir stengtis, kad jie integruotųsi bet lygybės tarp valstybių narių skirtumas, skirtumo klausimas yra, yra labai aktualus. Pavyzdžiui, Portugaliją paimkime. Niekas nenori Portugaliją važiuoti. Ten net nėra migracijos agentūros, atrodo, kad niekas neprašo e, prieglopščio Portugalijoje. Ten gyvenimo lygis yra prastesnis negu, pavyzdžiui, šiaurės šalių Europoje. Tai mano klausimas dėl lygybės toks ir yra. Kaip užtikrinti vienodą žmo, atvykstančių prieglopščio prašytojų prieimimo lygį. Pažiūrėkime į Rumuniją, jie net Kopenhagos kriterijų netitinka. Toliau dėl teisės gauti prieigą prie darbo rinkos. Iš tikrųjų, darbas yra labai svarbi integracijos dalis. Ir integracija reiškia, kad žmogus ir socialinius dalykus gauna ir, ir kalba, kalba mokosi, bet aš vis tiek noriu pasakyti, kad valstybės narės turi nuspręsti, kada jau suteikti prieglopšio prašytojai prieigą prie darbo rinkos. Ir čia galvoju apie šeimų susijungimą, pavyzdžiui. Svarstau, kokia čia yra esmė, kokia yra šeimos susijungimo apibrieštis, galbūt ją galima patikslinti. Toliau dėl kalbų kursų, man atrodo, kad yra savaime suprantama, kad visoms valstybėms narėms reikėtų rekomenduoti e, suteikti atvykstančiams galimybę lankyti kalbų kursus kaip galima greičiau, nes na, gal užtruks kalbą išmokti labai ilgai, kokius dešimt metų, bet vis tiek pradėti mokytis reikia kuo greičiau, net jeigu mokymasis ir užtruks. Dar dėl darbo rinkos galiu pasakyti, kad Švedijoje situacija jau yra tokia, kai diskriminacija patiria švedijos piliečiai, nes jeigu kompetencijos lygis yra toks pat, tuomet e, atsiranda teigiamos diskriminacijos atvejai, kai darbą priemami e, ne vietiniai. Dar Steven Ryan iš komisijos žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai pasakyti, kad mes sveikiname e, pranešimo projektą, kurį parengė ponia Infeld. Tai iš tiesų pranešimas, kuris puikiai atspindi situaciją ir tą e, balansą, tą pusiausvyrą, kurios siekia komisija savo pirm, pirminėme pasiūlyme. Aš čia kalbu apie pusiausvirą e, dėl e, standartų normų harmonizavimo, bet ir tuo pačiu bandymo e, užkirsti kelią antriniai migracijai. Ir užtikrinti bei pagreitinti prieglopšio prašytojų integraciją. E, E, kurie jau gavę yra prieglopšio prašytojo statusą ir išliks e, Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau e, pra, pabrėžti procedūrinės garantijas susijusias su ypatingai pažeidžiamomis pabėgėlių grupėmis, čia turiuomenyje ir nepilnamečius, ir kitas pažeidžiamas grupės. Komisija taip pat pritarė e, tikslams susijusiems su integracija. E, mes turime turėti omenyje tai, kad mes turėtų tuos e, praktinius iššūkius, su kuriais susiduria valstybės narės, kai yra sprendžiami prieglopšio prašytojų prieimimo klausimai. Ir taip pat turime nepamiršti proporcio, proporcingumo principo. E, bei finansinių kaštų, kurie, kurie yra susiję su integracija ypač kalbant apie tas valstybės narės, kurios susiduria su didžiuliu migrantų skaičiu. Man atrodo, kad kai, kuri, kai kurios pastabos, kurias pasakė E, kai kurie parlamento nariai būtent ir atspindi šį požiūrį, ypač kalbant apie idėją siūlyti nemokamus kalbos kursus visiems prieglopšio prašytams. Kai ponas Lenart pabrėžė, mes turėtume turėti omenyje e, proporcingumo, tokio pasiūlymo proporcingumą, e, turint omenyje, kad dauguma prieglopšio prarašytojų negaus e, to statuso ir gali būti, kad jie paliks ES. Toliau dėl prieigos prie darbo rinkos. Reikia turėti omenyje, kad komisijos pasiūlymas ir dabartinė direktyva leidžia valstybėms narėms e, E, suteikti prieigą prie darbo rinkos nuo pat pra, pa, pradžios, kai pabėgėlis atvyksta į šalį. Ir ponas Lenart e, pabrėžė, kad komisija čia suformulavo atskirą konstatuojamąją dalį, kurioje skatina valstybės narės gerinti prieigą prie darbo rinkos, ankstinti ją. Manau, kad e, tokios būtų mano pastabos ir lauksiu tolimesnių diskusijų šiame komitete bei e, dėrybų tarp institucijų artimiausių metų. Dėkoju. Labai svarbus yra e, įgyvendinimas ir valstybių narių indėlius. Todėl norėčiau suteikti žodį pirmininkaujančios valstybės atstovams. Dėkoju. Labas rytas, aš esu Joyce iš e, pirmininkaujančios valstybės vidaus reikalų ministerijos. E, mes iš, išstudijavome šį pranešimą ir tiesiog norėčiau pasakyti, kokia yra aktuali situacija, kas vyksta dabar taryboje E, dabar e, prasideda komisijos teksto e, skaitimai. Tas tekstas komisijos buvo gruodžio mėnesį parengtas, e, tuo metu, kai pirmininkavimą baigė Slovakija, Malta, pradėjusi pirmininkauti ES nori tęsti šias diskusijas. Ir e, mūsų pirmasis posėdis dėl prieimimo sąlygo e, jau įvyko mes manome, kad e, čia reikia išskirti atskiras temas šito pasiūlymo, pavyzdžiui, kalbant apie pažeidžiamų grupių teises arba ypatingus poreikius turinčių grupių teises. Aš galiu pritarti daugam, ką pasakė e, parlamento nariai ir komisijos atstovas. Mes laukiame diskusijų. E, ir tikimės, kad visos trys institucijos ras kažkokį kompromisą ir sprendimą, kad mes kiek įmanoma greičiau e, baigtume e, darbą ties šią direktyvą ir, ir kit, e, ties kitomis taip pat. Ačiū. Dėkoju, o dabar keletas išvadų, kurias padarys Sofija. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus. Visų pirma, dėl mano požiūrio, dėl mano strategijos aš stengiuosi e, gauti kiek įmanoma didesnę daugumą, e, bet aišku, suprantu, kad nebus vienbalsiško sprendimo, aš stengsiuosi e, pasiekti, kad mane palaikytų dauguma parla parlamentarų, kuo įmanoma didesnė. E, dauguma ir tai yra, kaip jau minėjau, paketo dalis, duomenų, e, dokumentų paketo dalis ir visi tie teisės aktai yra labai susiję tarpusavėje. Tiesiog negalima paimti vienos plytos iš pastato ir nagrinėti jos atskirai, nes iš tiesų šitas teisės aktas susijęs su Dublino teisės aktais, su perkelimo teisės aktais ir, ir taip toliau prieš mentuodama išsamei norėčiau priminti, kad tai, ką mes čia dabar e, aptarėme, tai nėra e, kažkokia našta, grėsmė. Mes čia kalbame apie žmonės, tokius žmonės kaip mes, su rankomis, kojomis, e, veidais žmonėmis, kurie yra tėvai, vaikai, seseris, broliais, tai, e, tai yra žmonės, kurie turi e, svajonės, kurie studijuoja, žmonės, kurie yra vieni blogesni, kiti geresni, vieni malonus, kiti nemalonus, tokie žmonės kaip mes, e, žmonės, kurie gyvena šioje planetoje. Mes kalbame apie žmonės ir mes norime. E, pasiekti, kad e, šitie žmonės ir mes su jais kartu galėtume gyventi kiek įmanoma geresnėmis sąlygomis. E, bet aišku, svarbu yra būdas, kokiu būdu mes, te, mes e, e to sieksime. Komisijos tikslas yra sumažinti antrinę migraciją. E, E, mes pritarėme e, šiam tikslui, bet iš tiesų reikia ieškoti šios problemos gilesnio sprendimo, nes problema yra ne dėl to, kad kažkokia asmenų grupė nusprendžia iš vienos valstybės keliauti į kitą. E, didžiausia problema yra valstybės narės, mėto tos žmonės kaip e, tuos žmonės kaip karštą bulvę. Tai yra, bandykime padaryti savo šalį kiek įmanoma nemalonesnę, kad čia pas mus pavėluotų pabėgėliai nenorėtų atvykti, tegu jie geriau važiuoja į kitas šalis. Turime užkirsti kelią tokiam požiūriui. E, man atrodo, dėl to turėtų būti gėda. Ir kai mes matome e, tas sąlygas, kuriomis gyvena žmonės šioje, šioje planetoje, tai iš tiesų yra baisu. Mes esame labiausiai klestintis žemynas pasaulyje e, ir niekas šiame žemynė neturėtų leisti šaltos žiemos gyvendamas palapinėje. Niekas. Apart from, from those general principles. E, dabar e, kalbant apie, e, baigiau kalbėti apie bendrus principus, dabar dėl tų detalių, dėl prieigos prie darbo rinkos ir to, ką pasakė ponia Musolinė, nenorėčiau, kad mane neteisingai suprastumėte. Mes nekalbame apie E, darbo vietų davimą ar kūrimą tiem žmonėms. Mes tiesiog kalbame apie prieigą prie darbo rinkos. E, būkime realistai, iš tiesų galimybės prieglopšio prašytojams dalyvauti darbo rinkoje yra labai labai ribotos. Jeigu mes kalbame apie pereinamąjį laikotarpį, e, per kurį jie galėtų pakeisti, kurie, per kurį jie praranda kvalifikaciją kiekvieną dieną sėdėdami palapinėje, ar kažkokioje stovykloje, tai iš tiesų jų galimybės dalyvauti darbo rinkoje, rasti darbą yra lygios nuliui. Ir e, gaila, kad išėjo ponas Lenars. E, tie žmonės, kurie liks Europos Sąjungoje, jie niekada daugiau neras darbo. Ir tada jie mums bus žymiai brangesni, negu tada, jeigu mes jiems suteiktume bent kažkokią nedidelę galimybę rasti e, darbą. E, nes jų, dabar, jų galimybės dabar yra tokios ribotos. E, jūs aišku teisingai pabrėžiate, kad yra tokių žmonių, kurie, e, kurie ir ES piliečiai, kurie neturi darbo ir kurie sunkiai gyvena, bet mes turime kalbėti taip pat apie e, žmonės, kurie ieško darbo, tame tarpe ir prieglopščio praštus ir turėtume taikyti skirtingas politikas tam. Tai tiek apie darbo rinką. Man atrodo, kad prieglopščio prašytas, kuris gali pasirūpinti pats savimi, e, yra geresnis visuomeniai negu e, toksai prieglopščio prašytojas, kuris liks visą gyvenimą bedarbis, o paskui gal ir jo vaikai dar bus bedarbiai. E, tai, ką pasakė Namarija Koraca Birt, Devalero ir kitos kolegės, yra tokia E, tokia šalis kaip Švedija, kurioje, pavyzdžiui, e, žmonės turi galimybę rasti darbą, o Italijoje, pavyzdžiui, jie iš vis neturi galimybės. Man atrodo, mes turime mažinti tą spragą, tą atotrukį tarp valstybių narių. E, mes turime taikyti tą bendrą paketą, turime jį greičiau patvirtinti ir tas prieglopšio prašymo procesas neturėtų būti kažkoks priedas, e, kalbant apie legalią migraciją. Prieglopšio prašymo e, procedūra yra skirta tiem žmonėm, kurie bėga nuo persekiojimo ir todėl e, čia yra svarbus pasiūlymas. Manau, kad yra iliuzija galvoti, kad žmonės nekeliaus, nejudės e, žmonės, kurie gyvena skurdžiai, galbūt ne, ne, ne karo sąlygomis, žmonės, kurie neturi perspektyvų ten, kur jie gyvena, jie judės toliau, jie keliaus. Jeigu mes norime juos išmesti iš prieglopšio e, prašymo procedūros, tai tuomet turime suteikti jiem e, legales e, priemonės, legalius kelius nes žinome, kad kartai žmonės gyvena tikrai baisiose e, sąlygose kalbant apie sulaikymą, aš e, pritariu tiems, kurie e, e, pasisakė griežtai prieš vaikų sulaikymą. E, aš galbūt neteisingai su tas, su, su, su, supratau ponę Musolinį, bet man vaiko sulaikimas negali būti vaiko apsauga. Žmonės, kurie yra sulaikyti, įkalinti, mes Juk, juk mes, e, pavyzdžiui, net negalime įsi, įsivaizduoti, kad kažkuris iš mūsų būtų įkalintas ir tai būtų galimybė apsaugoti mus. E, įkalinta, įkalinimas arba sulaikimas galėtų būti e, tik tai tam tikra priemonė, kuri yra susijusi su teisės pažeidimų prevencija. Bet man atrodo, kad ponas Alau sakė, kad čia reikia kalbėti apie teisinės priemonės teisėjo sprendimą. Jeigu, jeigu yra priemamas sprendimas kažką uždaryti kalėjime, tai tokį, e, tokį sprendimą turi priimti ne valstybės kažkoks tarnautojas ar kažkokia organizacija, nevyriausybinė organizacija, o teismas. E, tas, kuris yra įkalinim, įkalinamas, jisai turi būti įkalinamas e, su teisėju, e, teisėjo sprendimu. E, kalbant e, apie kursus, e, nemokamus kalbos kursus, tie, kurie gali sauliaisti, jie ir lanko kursus, e, o mes čia kalbame apie tos, kurie negali savo to leisti. Ir dvi paskutinės pastabos yra didžiulė dilema, e, netgi e, Mes čia kalbame apie prieigą prie darbo rinkos, apie žmonės, kurie e, gaus e, prieglopšio prašytojo statusą arba jo negaus. Mes kalbame apie saugių šalių sąrašą ir taip toliau. Man atrodo, kad visa tai yra didžiulė moralinė dilema. Mes turime būti pragmatiški ir galvoti, kaip mes galėtume rasti geriausią įmanomą e, sprendimą, kuris padėtų didžiai daliai žmonių sandoriai su Libija, su Turkija, su kitomis šalimis nėra alternatyva. Mums reikia bendros e, tinkamai veikiančios e, prieglopščio ir migracijos poli politikos ES. Turiu tikrai labai didelių lūkesčių, kuriuos sieju su Maltos pirmininkavimu, tą galiu jums atvirai pasakyti. Ir aš tikiuosi, kad e, per artimiausius penkis mėnesius mes padarysime tikrai labai daug ir rasime tikrai e, tvarų ir ilgalaikį sprendimą, o ne kalbėsime apie gėdingus sandorius su kažkokiamis atskiromis valstybėmis. Okay, thanks, Sophie. um... Dėkoju, Sofija. E, iš pirmininkaujančios valstybės e, e, pusės galiu pasakyti, kad diskusijos vyksta kol kas e, teigiamai. E, aišku, valstybių narių pozicijos išsiskiria ir kolegos tą žino, bet e, pirmininkaujantį valstybę tikrai daro, deda pastangas. Tai, ką Jūs pasakėte, iš tiesų tai yra labai svarbus paketas ir toks yra ir pirmininkaujančios valstybės požiūris. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, e, e, e, dažnai Apie tai, kad mūsų, noriu pasakyti, kad mūsų darbą stebi žmonės ir e, internetu ir iš tiesų tie skaičiai žiūrovų yra e, aukšti, todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad visa tai, ką jūs sakote, tikrai girdi daug e, žmonių, daug klausytojų. O dabar norėčiau padėkoti kolegoms už diskusijas. E, Pakeitimus galima teikti iki vasario 17 dienos vidurdienio. O dabar 15 darbo atvarkės punktas, tai yra komisijos pristatymas dėl e, darbo dokumento, e, dėl keleivių duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos e, tikslais įgyvendimo planas. Kaip kolegos žino, e, PNR vadinamoji direktyva buvo patvirtinta balandžio 27 dieną 24 gegužės 2016 metų jį įsigaliojo, o valstybės narės turi ją perkelti iki e, 2018 metų gegužės 25 dienos. E, Bet e, svarbus čia taip pat e, valstybių narių tas e, darbas ir kad valstybės narės gautų atitinkamą paramą komisija pristatė įgyvendinimo, šios direktyvos įgyvendinimo planą. Ir norėtume, kad komisija pristatytų tą planą ir pristatytų veiksmus, kurių yra imamasi. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad komisija dalyvauja mūsų posėdėje. Manau, e, e, būtų gerai, kad kolegos liktų šiuose diskusijose dėl PNR e, dokumento įgyvendinimo. Prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponios ir ponai. Dėkuoju, kad suteikėte komisijai galimybę trumpai pristatyti jum pagrindinius PNR direktyvos įgyvendinimo plano aspektus. Kaip žinote, šį PNR direktyvą Direktyva buvo praėjusiu metu balandį priimta ir yra dviejų metų jos įgyvendinimo laikotarpis, kuris numatytas, taigi dabar jau kalbame apie įgyvendinimą. Komisija mano, kad yra labai svarbu šiame svarbiausiame etape įgyvendinant šį teisės aktą investuoti ir tos investicijos atsispindi direktyvos įgyvendinimo plane. Šis dokumentas, apie kurį aš kalbu, buvo patvirtintas praėjusiu metu 28 lapkričio. Ir mes norime parodyti, kaip direktyva yra įgyvendinama ES valstybėse narėse ir be to šiame dokumente yra pateikiamos gairės tom valstybėm narėm, kuriuom to reikia. Ir galiausia šiame dokumente taip pat yra kalbama apie tą paramą, kurią komisija yra pasirengusi suteikti valstybėm narėm. Pirmasis punktas. Kaip direktyva įgyvendinama valstybėse narėse? Įgyvendinimo e, planas remiasi informacija, kurią komisija gavo iš valstybių narių ir galime pasakyti, kad šios direktyvos įgyvendinimas labai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Bet mes pabandėme tas valstybės narės suskirstyti į grupės. Ir pirmoji valstybių narių grupė būtų iš tų valstybių narių, kurios jau turi veikiančią arba beveik veikiančią sistemą ir atitinkamą teisinį pagrindą. Antroji valstybių narių grupė būtų tokia, kurią sudaro valstybės narės es, esančios tokiame tarpinėme įgyvendinimo etape ir trečiojoje valstybių narių grupėje yra tos valstybės narės, kurios tik pradėję įgyvendinimo procesą. Žinote, kad komisija čia nenori vardinti tų konkrečių valstybių narių ir nenori nurodyti, kuriai konkreti valstybė narė kategorijai priklauso, to priežastis yra aiški. Pirmiausia, tas toksai valstybių narių skirstimas remiasi neformaliais ir savo norų pateiktais duomenimis komisijai. O antra, mūsų tikslas nėra gėdinti ar stigmatizuoti valstybių narių. Mūsų tikslas yra turėti bendrą vaizdą, kaip sekasi tą direktyvą perkelti į nacionalinę teisę. Kad galėtume pasižiūrėti, kokios dar paramos, kokių dar veiksmų reikia valstybėm narėm siekiant, kad 18 metų gegužė iš tiesų jau visos valstybės narės būtų tą direktyvą perkelę į nacionalinę teisę. Ir dėl to mes čia niekaip e, tų valstybių narių pozicijų neviešinam. Kitas aspektas tai yra e, tos gairės, e, kurias norime suteikti per šį įgyvendinimo planą. Čia matome tuos indikacinius tokius atskaitos taškus, siekiant tinkamai tą direktyvą įgyvendinti. Kaip tie atskaitos taškai komisijos buvo numatyti? Mes rėmėmės labiau pažengusių valstybių narių patirtimi įgyvendinant šią direktyvą ir rėmėmės valstybių narių žiniomis ir tuo būdu kitos valstybės narės, kurios šiek tiek atsilieka, irgi gali pasinaudoti tų pažengusių valstybių narių patirtimi. Taigi kokie tie atskaitos taškai yra? Jie yra tie svarbus įgyvendinimo proceso etapai, kuriant PNR sistemą. Ir kokie tie etapai. Pirmiausia, tai yra atitinkamų teisės aktų prieimimas ir gyvendinimas, kad būtų laikomasi visų domenų apsaugos reikalavimų, kurios yra direktyvos. Toliau reikia, kad būtų PIU padalinys, keleivių informacijos padalinys, toliau, kad būtų reikalingos struktūros PNR duomenims tvarkyti, toliau, kad E, keleivių informacijos padalinyje e, dirbtų reikalingas darbuotojų skaičius ir kad būtų jų seka gali būti skirtinga įvairiose valstybėse narėse. Kaip žinote, PNR direktyva e, nubrėžia, kokį tikslą valstybės narės turi pasiekti, ką turi gyvendinti, bet palieka valstybėm narėm pakankamą laisvę rinktis priemonės, kaip e, tą tikslą jos įgyvendins. Ir čia galėčiau pailustruoti šį, e, šią galimybę, kai kurios valstybės narės pirmiausia prisėmė reikalingus teisės aktus, o tada jau e, vykdys visas reikalingas techninės priemonės o valstybės, kitos, pavyzdžiui, valstybės narės gali abu šios procesus vykdyti lygia grečiai. Tie atskaitos taškai, tie etapai yra tokio bendro pobūdžio, bet kiekvienas iš jų apima, aišku, ir specifinius, ir konkrečius dalykus. Vėlgi pateiksiu pavyzdį pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūno ar biuro buvimas keleivių informacijos padaliny susijęs su tam tikra veikla, kurią reikia atlikti. Tai pirmiausia reikia atrinkti, e, pirmiausia reikia atrinkti tą žmogų, reikia, kad tam būtų tinkami įstatymai ir po to tą žmogų reikia atitinkamai apmokyti ir parengti. Kalbant apie tuos darbo grafikus, kurie numatyti įgyvendinimo plane, tai e, tie, tie tvarkarašiai, tas darbų kalendorius irgi, irgi nėra e, griežtas. Tai yra indikacinio pobūdžio kalendorius, nes datos skirtingose valstybėse narėse įgyvendinant vieną ar kitą etapą irgi gali šiek tiek skirtis. Tiesiog šiame plane pabrėžiama, kuri veikla turi būti pakankamai anksti padaryta, kad po to būtų galima sėkmingai užbaigti kitų etapų įgyvendinimą. Taigi šis planas yra gairės valstybėm narėm, gairės skirtos nukreipti mm, valstybių narių darbą tinkamą linkme ir gairės, kuriuose yra tie uh, pagrindiniai atskaitos taškai ir pagrindiniai etapai, kurie turėtų būti. Ir trečiasis aspektas, kaip komisija planuoja konkrečiai padėti valstybėm narėm. Ir čia kelis pavyzdžius pateiksiu, kaip mes konkrečiai norime padėti valstybėm narėm įgyvendinti šią direktyvą. Pirmiausia, tai finansinis aspektas - finansavimas. 70 milijonų eurų 17 metų biudžete yra paskirta ir tie pinigai padės valstybėm narėm įgyvendinti direktyvą. Tuos 70 milijonų valstybės narės galės panaudoti per nacionalinės programas ir konkrečiai ASF Police per ASF Police programą. Skirdama šias lėšas, komisija taip pat paskelbė ir naują konkursą, kvietimą teikti um, paraiškas 3,8 milijonų eurų sumai, siekiant užtikrinti tarpusavio uh, saveikumą tarp keleivių informacijos padalinių ir tuo siekiama pagerinti keitimas informaciją tarptų padalinių. Konkursas kvietimas teikti pasiūlymus paskeltas 16 metų spalį ir pratėse ankstesnį kvietimą teikti pasiūlymus, kuris buvo 14 metais. Ir čia tikslas vėlgi, kaip jau minėjau, skatinti informacijos mainus tarp keleivių informacinių padalinių. Toliau, kokią dar paramą komisija teiks? Komisija rengia įvairius susitikimus ir seminarus. Ir tas buvo pradėta daryti iškart po direktyvos patvirtinimo, tai tų seminarų tikslas sekti pažangą valstybėse narėse ir taip pat sudaryti galimybės valstybėm narėm, dalyvaujant tose seminaruose e, praktiniam specialistam, projektų vadovam, aiškintis klausimus, kurie iškyla, tai yra kaip interpretuoti vieną ar kitą direktyvos nuostatą ir, kas labai svarbu, turėti tą specialią platformą, specialų forumą valstybėm narėm, e, praktikam, specialistam keistis gerąją patirtimi, tą įgytą patirtimi ir jei reikia kryptis vieniem į kitus pagalbos. Vyko trys tokie susitikimai nuo praėjusių metų birželio ir jau matome kokią naudą E, šis forumas duoda valstybėm narėm. Ir taip pat tai stiprina ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ir e, tuo ir baigsiu. Dar vieną komentarą išsakydama ir pakalbėdama apie dar vieną direktyvos įgyvendinimo aspektą. Ir už jį atsakinga komisija. Tai yra įgyvendinamasis sprendimas dėl duomenų formatų ir perdavimo protokolų, kuriais turi naudotis oro vežėjai, perdodami informaciją keleivių informaciniams padaliniams. Čia kalbame apie direktyvos 16 straipsnio trečiąją dalį ir komisija yra pateikus, pateikus įgyvendinimo sprendimo projektą, e, kurio tikslas – visiškai suderinti šiuos techninius aspektus, kurie yra susiję su PNR duomenų perdavimu. Dabar laikomės komitologijos procedūros ir per komitologijos registrą informuojame parlamentą. 18 sausio šis sprendimo projektas yra įtrauktas į sistemą ir aš esu tikra, kad parlamentas yra gavęs šio įgyvendinimo sprendimo projektą. Tai tiek norėjau pasakyti ir esu pasirengus atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū. Reikėjo daugiau laiko tam skirti. Ar pasiruošusi? Dar pasitikslinsiu, kas sąraše norinčių pasisakyti. Uh, Mr. Diaz de Mera, Ms. Rivo Delon and Ana Gomez. And... Ir dar ponė Worston ir ponė Ernst. Ar dar norinčių pasisakyti yra? Jeigu ne, tuomet ir baigsime sąrašą, nes jau ir taip vėluojame. Go first, Mrs. Sipple, please. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes nežadu kalbėti apie visas šios įgyvendinimo ataskaitos detalės. Norėčiau du dalykus tik tai paminėti. Aš esu parlamento narė nuo 2009 metų ir visus tuos metus atidžiai sekiau diskusijas dėl keleivio duomenų įrašų. Ir vienas iš argumentų, kurį nuolat girdėdavau, tai buvo tai, kad na taip, kai kuriuose nusikalstamumo ar, ar organizuoto nusikalstamumo srityse padėtų toks dalykas, bet jis nelabai padėtų kovojant su terorizmu. Viena iš to priežasčių yra ta, kad teroristai nuolat keičia savo strategiją ir tą daro gal net dažniau negu organizuoto nusikalstamumo nusikalteliai. Na taip. Ir po Paryžiaus išpolių buvo pasakyta, kad va, reikia apkeleivio duomenų įrašo, nes jis gali mums padėti kovoti su terorizmu. Kągi, gerai, bet norėčiau paminėti, kad net praėjusioje kadencijoje, kadangi šitas dalykas buvo toks svarbus, buvo paskirta 50 milijonų eurų valstybėms narėms, kad jos pradėtų darbus keliaivių duomenų įrašo įgyvendinimui. Bet nuo to laiko nelabai kas įvyko, nes atrodo, kad daugelis valstybių narių tebėra procedūrų pradinėse fazėse. Praėjusiais metais buvo pasakyta, kad yra taip beprotiškai svarbu keliaivio duomenų įrašą turėti. Ir dėl to buvo nuspręsta dar 70 milijonų eurų paskirti šitai procedūrai gyveninti, bet man vis tiek dar nesusidaro vaizdas, kad visos valstybės narės dabar jau tikrai atkakliai šitą iniciatyvą įgyvendina. Taigi mano klausimas yra toks, kam mes skiriame visas tas lėšas? Nes vienas iš argumentų jau anksčiau išsakytų buvo tas, kad jeigu mes nesame pasirengę suorganizuoti keliaivių duomenų įrašą. Beje, šitas argumentas buvo išsakytas parlamente ir dauguma jam pritarė. pritarė. Tai jeigu mes e, nesuorganizuosime bendro europinio keliaivių duomenų įrašo, tai valstybės narės imsis nacionalinių iniciatyvų. Na taip, gal ir tiesa, bet dabar pažiūrėjus niekas nevyksta nei valstybės narės nacionalinių lygių imasi žingsnių, nei europinių lygių yra imamasi žingsnių. Tai gal tas klausimas ir pasiūlymas nėra toks jau svarbus, bet mes vis tiek milijonus tam skiriame. Ir jeigu kitais metais gausime vėl panašią įgyvendinimo ataskaitą, tai gal valstybėms narėms ir vėl duosime dar papildomų lėšų. Bet bijau, kad net ir papildomų lėšų skir, skirus. skirus niekas nepajudės iš vietos. Taigi mano klausimas yra, ar vis tik tai svarbus keliaivių duomenų įrašas ar ne. Ir jeigu svarbus, tai kodėl valstybės narės nieko nedaro. Ir galbūt valstybės narės nori apsaugoti savo piliečius, bet nėra pasirengusios už tai mokėti. Ir čia jau vėl prasideda užburtas ratas. Jeigu valstybės narės nenori mokėti už piliečių apsaugą, tai gal tai nėra taip jau labai ir svarbu. Tai tokie gal ne visai konkretus klausimai, bet tai yra dalykai, kurie man kelia nerimą. Today, today is the day of... Na, šiandieną tikrai visokių intensyvių ovacijų ir stiprių reakcijų diena. Jau sakiau iš pradžių ir dabar pakartosiu, kad komisija yra atsakinga už pasiūlymų įgyvendinimą, o mes su taryba atliekam pagalbinį vaidmenį, esam padėjėjai. Ir vakar prašėme pono Dievasie. Dieva, atvykti ir kai jis atvyks, mes jau paklausim apie keliaivių duomenų įrašą ir apie savy, tarpusavio saveikumą, nes mes turime savo nuomonę pateikti ir teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Dabar žodis ponė Intveld. Ačiū pirmininkė. Be viso to, ką jau paminėjo ponė Sipol, noriu pasakyti štai ką. Visų pirma, jeigu komisija ir taryba ir valstybės narės vadovaujasi tokiu moto, kad jeigu nėra kas slėpti, tai nėra ko ir bijoti, tai šitą principą reikėtų pritaikyti ir ataskaitose ir įvardinti konkrečias valstybės. Jau dabar sakoma, kad štai tiek valstybių pradėjo iniciatyvą įgyvendinti, tiek valstybių nepradėjo, aš noriu žinoti konkrečiai, kokios tai yra valstybės. Kalbant apie finansinius aspektus, taip aš turiu nemažai klausimų, Jau ne vien dėl to, kad valstybės narės pagal pačią direktyvą buvo pareigotos uh, e, padengti visus sistemos kaštus. Direktyvoje yra tai numatyta. Aš balsavau prieš tą direktyvą, na, bet kadangi jau jinai yra patvirtinta, tai manau reikia ją teisingai ir įgyvendinti. Ir man dabar tikrai neaišku darosi, žiūrint į tai, kiek buvo skirta lėšų nacionalinėms keliaivio duomenų įrašo sistemoms kurti ir į kolektyviniams sistemos dalims kur, kurti, tai aš, jeigu teisingai viskas skaičiavau, tai yra 130 milijonų eurų gal klystu, bet man atrodo, kad mažiausiai 130 milijonų eurų. Kai kas gal mano, kad tai yra gerai panaudotos lėšos, aš nesu dėl to visiškai tikra. Ir aš ko tikėčiausi iš komisijos, tai bent jau ataskaitos ir apžvalgos apie tai, kur tos lėšos buvo padali, panaudotos. Net ta pirmoji dozė, tai yra 50 milijonų eurų buvo paskirta ir man prireikė kelių metų išmušti iš komisijos ataskaitą apie tai, kur tos lėšos buvo panaudotos. Ir aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu komisija pati e, duotų mums, inform, mums informaciją. Toliau iki sausio 12 buvo numatyta data, kada valstybės narės galėjo teikti, atas, teikti prašymus gauti lėšų iš tų papildomų 70 milijonų eurų. Būtų labai įdomu sužinoti, kiek tokių valstybių pateikė prašymus ir ar tai yra labiausiai pažengusios valstybės. Ir taip pat man labai įdomu, ką reiškia tarpusavio saveikumas. Ir jeigu dėl lėšų kreipiasi tos valstybės, kurios jau ir taip yra pažengusios, tai galbūt tai reiškia, kad mes e, kuriame dvi grupės ES, viena dalis yra valstybių narių, kurios tikrai aktyviai gyvendina keliaivių duomenų įrašo sistemą, o kita dalis e, valstybių narių yra tos, kuriuose tokia sistema neveikia ir informacija nėra keičiamas ir tos šalis būtų labai patrauklios ir įdomios teroristams. Na ir du mano paskutiniai klausimai bus labai trumpi. Norėčiau taip pat išgirsti bendrą apžvalgą apie tai, kuriuose kurios valstybės narės pateikė e, prašymus, kurios, e, kurios valstybės e, paskelbė viešųjų pirkimų konkursą tam, kad pradėtų keliaivių duomenų įrašų sistemą. Ir kas laimėjo tos viešosius pirkimus, nes paprastai šitas procesas užtrunka pakankamai ilgai tai gal būtų galima mums tą informaciją pateikti e, dabar. Na ir galiausiai norėčiau paklausti, ar komisija e, stebi, kaip yra įgyvendinamas Tele2 sprendimas, e, kurį priemė Teisingumo teismas dėl šios direktyvos sprendinimo. Ačiū, mus tikrai spaudžia laikas, tikrai reikėjo paskirti daugiau laiko šitam klausimui, bet yra kaip yra ir kolegų norėčiau paprašyti kalbėti kaip galima graušiau, nors pripažįstu, kad yra mano kaltė. Ponas Dėsdamera. Ačiū pirmininkė. Aš e, pats neįsigilinau labai stipriai šitą pranešimą, bet Roberta manęs paprašė pasisakyti Europos liaudės partijos vardu, kadangi dalyvavau formuluojant teisėkuros pasiūlymą, tai norėčiau ir pakomentuoti dabar. Visų pirma, man atrodo, kad yra viena esminė problema, kuri buvo paminėta jau anksčiau Tai yra tai, kad keliaivių duomenų įrašas yra labai naudingas instrumentas, Bet galbūt reikėtų jį kurti per reglamentą, ne per direktyvą. Jeigu būtų reglamentas, tai nereikėtų mums tada kurti planų, kaip įgyvendinti tą direktyvą. Reglamentas yra gyvendinamas privaloma tvarka visų valstybių narių to, su tokiamis nuostatomis, kurios yra suformuoluotos reglamente. Ir dėl to, jeigu būtų reglamentas, tai nebereikėtų grupuoti valstybių narių į, į aktyvių ir neaktyvių grupės. Bet dabar turime direktyvą. Ir reikėtų paklausti, ar 2018 m. gegužės mėnesis, kuris yra terminas, kai kada direktyva turi būti gyveninta, yra realus. Be to mes kalbam apie įvairius etapus įgyvendinant direktyvą. Mano galva, reikėtų iš pradžių ieškoti techninių sprendimų. Labai svarbu užtikrinti ryšius ir su transporto sektoriumi, tai minėjo anksčiau kalbėjo kolegos Kitas punktas, kurį norėjau paminėti, jau buvo paliestas, kalbėt apie seminarą. O atvarta seminaras bus tikrai panaudotas sustiprinti pajėgumams, pagerinti valstybių narių įgūdžiams, ar tai bus tiesiog toks bendro pobūdžio seminaras, pasikeis informacija. Dabar, kaip kolegos žino, Europos išorės veiksmų sistema labai daug dirba prie atvykimo išvykimo sistemos ir tai yra irgi labai svarbi sistema, kalbant apie transporto uh, sektoriaus veikėjus ir tarpusavę saveikumą. Dabar galvojame, kokią informaciją apie keleivius reikėtų surinkti prieš jiems pradedant savo kelionę. Uh, Gal žinote, kokia yra dabar situacija? Reikėtų daug informacijos. Sofi, žinau, kad nori pasisakyti ir žinau, kad pasisakysi dėl to, kokia buvo EPP pradinė pozicija, bet tiesiog nebėra laiko, aš jau turbūt ir taip pats pasakiau, ką tu norėjai pasakyti. Dėkui, ponė Diezdemera. Yra dar viena šešėlinė pranešėja, ponė Enst, tai jai dabar suteiksiu žodį, o paskui kitiems kolegoms, tai prašyčiau kalbėti glaustai. Dar prisimenu, kaip buvo, kai bandoma buvo prastumti šitą PNR direktyvą ir mums buvo su ašaromis akise kartojama, kad ji bus kiek įmanoma greičiau gyvendinta, nes ji labai svarbi mūsų gyvenimui. O dabar galiu konstatuoti, kad tai, ką komisija veikia, tai nėra tai blogai. Sakoma, kad kai kurios valstybės e, daro, tai yra gerai, kitos nedaro, tai irgi nieko, e, kažkokia, atsiranda kažkokia paslaptis E, nežinau, ką reiškia toks pasakymas, kad vienos valstybės pažengė, pasiekė pažangos, kitos jos dar nepažengė. E, taip toli, tai nežinau, pagal ką jūs matuojate tą pažangą, nes PNR e, duomen, duomenų šita tema buvo tema, kurios mes galėjome apskritai išvengti ir ne, nepradėti nieko daryti. Dabar dėl finansų iš tiesų taip pat labai įdomu buvo kažkiek išleista, kiek tai kainavo. Galėtumėt galbūt pasakyti, kiek tai kainavo. Buvo paminėtas skaičius 70 milijonų, tačiau aš norėčiau žinoti, kam konkrečiai buvo išleisti tie 70 milijonų. Ar e, ir ką reiškia, kad valstybės narės artėja prie to skaičiaus, ar e, tai reiškia, kad valstybės narės taip pat prie to prisidės. Ir e, kitas dalykas, ar nebuvo prasminga dar palaukti, palaukti, e, kol bus teisingumo teismo sprendimas dėl PNR duomenų, tada galėtume pažiūrėti, kas yra prasminga, o kas jau nebeprasminga. Taigi, kaip jūs, e, ką jūs manote apie tai. Dėkoju, e, kad kalbėjote trumpai, bet kalba buvo labai efektinga. Dabar suteiksiu žodį Kristin. Dėkui, pirmininkė, ir aš trumpai kalbėsiu ir pabrėšiu du dalykus, kuriuos kolegos jau paminėjo ir kurie svarbus Tai yra, kad taryba į aukštą lygį iškėlė kovą su terorizmu, bet nesugeba net užtikrinti, kad direktyva būtų įgyvendinta. O kitas klausimas yra skaidrumas. Turiu galvoje tas lėšas, kurios skirtos įgyvendinti PNR direktyvą. Bet aš noriu pakalbėti ne apie oro vežėjus, bet apie geležinkelį nes yra ir PNR geležinkelyje idėja. Turime užtikrinti nusikaltimų prevenciją ir didinti saugumą geležinkelyje. Ir čia kalbama apie geležinkelio policiją, e, ne tik tarptautiniuose, bet ir vidaus traukiniuose. Aš praėjusiais metais klausimą žodžių norėjau pateikti bet man nepavyko ir manau, kad blogai tai, kad niekaip nejudame e, PNR geležinkeliuose linkme. Dėkoju, Kristin, kad kalbėjai taip trumpai. Ana Gomes, e, Ana, irgi prašau kalbėti trumpai. Aš galiu tik tai pakartoti tai, ką pasakė mano kolegės. Aš E, manau, kad po visų šitų kaltinimų, e, kuriuos mes išgirdome, mes parlamentas išgirdome iš valstybių narių ir tarybos, pagaliau mes turime šią direktyvą, direktyvą dėl to, kad e, kai kas nenorėjo, kad tai būtų reglamentas. PNR e, duomenys, tai yra e, tikslas, o kaltinimai, kuriuos mes išgirdome, buvo tai, kad mes bandome užkirsti terorizmo, kelią terorizmo prevencijai. E, gal iš vienos pusės tai yra e, tinkama priemonė, bet tai nėra ta stebuklinga priemonė. E, nepaisant visų komisijos įdėtų pastangų, visų finansų, dabar tiesiog valstybės narės nieko neveikia, nevykdo. Todėl norėčiau užduoti klausimą jums. Mes žinome, kad e, yra didžiuliai duomenų srautai susijęs tais PNR ir ypač kalbant apie čarterinius e, skrydžius, e, jie kelia problemas E, toliau privatus lėktuvai vakar e, Twitteryje buvo e, Saudo Arabijos princo privataus lėktuvo nuotrauka. Ir e, neaišku, ką jisai gabena tam lėktuve, gali būti, pavyzdžiui, 200 tonų narkotikų. E, bet e, jie to, tuomet su tokiais lėktuvais leidžiasi ten, pavyzdžiui, Nicoje ar kažkur tokiuose nesvarbiuose e, mažose oro uostuose, kur nėra e, kaž, kontrolės. E, E, ir jeigu, pavyzdžiui, niekas netikrina, kaip ir, ir su kuo skraido Saudo Arabijos princas, tai iš tiesų mes matome e, baises spragas ir, ir rodo, e, tai rodo, kad taryba visiškai nerimtai žiūri į kovą su terorizmu. E, dėkoju. Man atrodo, kad yra labai svarbu suprasti, kad e, Tuo pačiu metu vyksta skirtingi procesai, jie yra susiję su privačių domenų apsauga, domenų apsauga ir įvairiais su duomenimis susijusiais procesais. Šitas e, PNR domenų įgyvendinimo procesas, e, ar jis yra kažkaip susijęs su e, kitomis e, direktyvomis, pavyzdžiui, e, tai yra e, tos pačios problemos, dom, privačių domenų apsauga, e, atitinkamų institucijų, atsakingų institucijų klausimas. E, taigi, kaip jūs sprendžiate šitas problemas ir kaip jūs bandote įtraukti valstybės narės, nes e, matosi, kad yra problema, kad yra didžiulė, didžiulis atotrukis tarptų valstybių, kurios veiksmingai gyvendina ir tarptų, kurios iš vis niekas nevyksta. Ir dar situacija yra baisesnė negu anksčiau. Dėkoju, kad kalbėjote trumpai ir aiškiai. Tokie buvo e, aiškus klausimai išsakyti, o jums dabar tenka sudėtinga užduotis. E, jūs turite į visą tai atsakyti. E, jeigu ko nors neatsakysite, tai galbūt galėsite pateikti atsakymus raštu. Taigi, prašau Aš jums galiu skirti 5-6 minutės, o ko nespėsite atsakyti, prašau, pateikite atsakymus raštu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už, už užduotus klausimus. Gerbiami e, parlamentarai, pabandysiu atsakyti jums visiems, e, kiek tai įmanoma. Kalbant apie e, pajėgumus PNR kaip priemonės kovoti su terorizmu. Aš tikiu, kad bent jau iš komisijos pusės niekada nebuvo kažkokio pranešimo, kad PNR duomenys yra panacėja. Tai yra vienas iš daugelio priemonių, uh, E, viena iš daugelio priemonių, kuri padėtų e, teisės institucijoms ir valstybėms narėms e, vykdyti organizuoto nusikalstamumo ir rimto nusikalstamumo bei terorizmo prevenciją bei kovoti su jais. Taigi tai yra viena iš daugelio priemonių. Tačiau kaip ten bebūtų, aš norėčiau pasakyti, kad PNR duomenis turi vieną unikalų bruožą. Tai yra, jis yra susiję su, e, su tuo, kad e, gali būti renkami duomenys apie anksčiau nežinomą asmenį, kuris gali būti įdomus. Ar kalbant apie tuos 50 milijonų, kurie buvo e, kurie buvo skirti pagal ankstesnę programą e, organizuoto nusikalstamo prevencija ir kova su jie. E, tai buvo sumos, e, kurios buvo skiriamos kaip e, e išmokos 11 valstybių narių, kurios buvo paramos gavėjos. Ir buvo įgyvendinami tokie projektai. E, E, kurie skatino e, duomenų pasikeitimą. Jūs žinot, jūs galite matyti, kokios valstybės narės buvo e, naudos gavėjos ir tos naudos gavėjos buvo nustatytos atitinkamo konsorciumo, kurio, kuriam vadovavo Vengrija. Kaip valstybės narės išleido šitas lėšas? E, dabar šios yra šio projekto galutinė įgyvendinimo fazė ir jau gauname po truputį e, galutinės ataskaitas. E, tikiuosi, kad po kelių mėnesių turėsime geresnį vaizdą, matysime geresnį vaizdą, ko pavyko pasiekti. Taigi tai yra tos lėšos, kurios buvo skirtos E, šiame įgyvendinimo plane e, ponia e, Sipel kalbėjo apie kitus 70 milijonų ir mes bandėme tuo užtikrinti, kad įgyvendinimo procesas pasieks tam, pasieks tam tikrų rezultatų ir mes skiriame lėšas valstybėms narėms per jų nacionalinės programas E, tai yra tos valstybės narės, kurios iš ankstesnių fondų nega, negavo lėšų, galės e, iš šitų papildomų išteklių gauti e, lėšas, kurios padės jų nacionalinėms programoms, nacionalinėms investicijoms. Kalbant apie informacijų mainus informacijos, mainus pasikeistimą informaciją, tai yra esminis šios direktyvos aspektas ir dėl to sutarė ir komisija, ir parlamentas. Yra labai svarbu, kad e, kiek, ne tik veiktų sistema, būtų sukurta sistema kiekvienoje valstybė narėje, bet kad tos sistemos e, būtų sąveikoje, kad valstybės narės galėtų bendradarbiauti. E, ir, E, taip pat kitas pasiūlymas buvo naujoms valstybėms narėms, kurios negavo ankstesnių išmokų, taip pat dalyvauti šiame procese. Ir e, tas pasiūlymas buvo pateiktas praėjusiu metu spalį, atsižvelgiant į. Tai yra atsakymas į tai, kaip valstybės narės nusprendė. E, spręsti techninius klausimus, kokius sprendimus jos čia e, siūlė ir kokios. E, e, galiu pasakyti, kad e, tai yra valstybių narių kompetencija. Val, e, komisija neįtraukta į tuos procesus, ji negali siūlyti kažkokių e, įmonių, kompanijų, mes e, liekame nuo šalyje. Ir aš tikiuosi, kad komisija parodė, kad ji veikia kiek įmanoma skaidriai ir e, ypač kalbant apie prieigą prie dokumentų, kaip minėjo ponė Intvelt. Ponas Dės Demera kalbėjo apie valstybės narės, kurios e, lygiai grečiai vykdo e, kitus priema kitus teisėkuros aktus ir, ir vykdo e, atitinkamas techninės priemonės. Ar tai yra gerai ar ne, sunku vertinti. E, valstybės narės gali veikti pagal savo konstituciją, pagal savo vidinę struktūrą ir jos gali nuspręsti, e, kokiu būdu jos e, siekštų tikslų. Dėsdemera pateikė e, gerą pasiūlymą, dėkoju už tą pasiūlymą. E, aš čia turiu omenyje tą interneto puslapį. E, kur būtų visos avialinijos įtrauktos ir, ir atitinkama pramonė. E, aš manau, kad tai yra tikrai labai geras pasiūlymas. Mes, mes nuolat bendraujame su oro vežėjais, su šios e, pramonės atstovais ir mes uh, E, informuojame juos apie tai, kas vyksta ir mes norėtume, kad ir valstybės narės atitinkamai bendrautų su oro vežėjais. Dėl čerterinių ir privačių lėktuvų. Aišku, dabar ypatingas dėmesys buvo skiriamas e, tiem reguliariem reisam, kurie, e, skrydžiam, kurie vykdomi pagal tvarkaraštį nes yra lengviau pradėti nuo e, tokių oro vežėjų ir iš tiesų valstybės narės ir pradėjo nuo jų, bet yra valstybių narių, kurios yra toliau pažengę ir jau, jos jau yra pradėję darbą ir su e, čarteriniu skrydžių operatoriais. Ir, ir e, jie jau taip pat renka PNR duomenis. Ir jie pateiks tos duomenis e, atitinkamoms valdžios institucijoms. Dėl Dėl privačių lėktuvų, taip, tai yra ta pati idėja. E, tai yra privatus verslas ir tas privatus verslas gali e, rinkti PNR duomenis ir paskui bus juos kreipiamasi, kad jie pateiktų tuos duomenis, bet jeigu pagal savo normalų verslo planą jie e, to nevykdo, tai direktyva jų neįpareigoja to vykdyti. Aš Mes iš tiesų turime didžiulę problemą dėl laiko. Ar yra kažkokių specifinių klausimų, į kuriuos reiktų atsakyti? Nes iš tiesų buvo užduota daug klausimų. Sofija, norėčiau e, norėčiau dar kartą pakartoti, kad būtų pateiktas, pateiktas visas dokumentas, e, o ne tik e, priedai ir yra labai svarbu žinoti, kaip valstybės narės bendrauja su atitinkamomis įmonėmis, nes tuo pačiu e, mes leidžiame tam lėšas iš, iš e, ES biudžeto, todėl manau, kad mes turime teisę tai žinoti. Pirmininkas, mano pasiūlymas būtų toks. E, tai, ką jūs sakote, sukelia dar daugiau klausimų. E, o mums reikia e, šį klausimą išnagrinėti tinkamai, todėl mums e, e, reikia kažkokios sistemos, atskai, kažkokios atskaitos ir galbūt gerai kalbėti su konkrečiais ministrais dėl dėl pažangos šiame procese. E, bet pagrindinis klausimas yra, kokias konkrečias priemonės taiko komisija. Galbūt galėtumėte pateikti mums e, kažkokią apžvalgą raštu ir tada mes galėtume surinkti dar vieną susitikimą dėl šio klausimo, paskirti jam e, pakankamai laiko, kad galėtume išsamei išnagrinėti šį klausimą. Galbūt galime tai susijęti su, e, su tuo, kad pakvietėme ministrus kai kuriuos e, pasisakyti šiuo klausimu. Taigi galbūt galėtume elgtis taip, nes, nes mums liko trys minutės darbo su vertimu, todėl, Ana, greitai, galbūt mes kažką turėtume pakviesti iš tarybos. E, aš ir sakiau, kad mes, e, mes esame jau pakvietę keletą ministrų e, dėl šio klausimo pasisakyti. Aš, pažiūrėjau, kalbėjau su prancūzų ministru. Jeigu galbūt mes galėsime kažkaip suderinti uh, tuos pasisakymus ir, ir pasikviesti komisijos atstovus. Ar kolegos, ar būtų toks pasiūlymas jums priimtinas? Matosi, kad jūs esate suinteresuoti šio klausimu, kadangi mūsų laikas baigėsi, o mums reikia šį klausimą išnagrinėti išsamei. E, tai reiks taip ir daryti, o dabar norėčiau, Viktorija, padėkoti Jums už Jūsų pristatymą, už tai, kad skiriate laiko. E, ačiū visiems kolegoms norėčiau atsiprašyti ponios Stevens, kad jos klausimas nukeltas į. Kad labai mažai klausimo turime, e, labai mažai laiko turime jos klausimų ir kad e, vėluojame taip ir dabar pristatysime tą, e, tai yra 16 punktas, tai yra E, įplaukiančiose ir išplaukiančiose e, iš bendrijos e, uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija. Bet iš pradžių suteiksiu žodį komisijai. Dėkui. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, garbus komiteto nariai. Suprantu, kad laiko turim visai nedaug, tai aš kalbėsiu trumpai. Tik tai keletą minučių turime. Pataisė pirmininkas. Taigi, Dabar šiek tiek į kitą klausimą pereikime. Išsamei buvo svarstomi PNR klausimai, o mes norime trumpai pristatyti pasiūlymą, kuris susijęs su keleivių saugumu, saugumo užtikrinimu. Čia yra Direktyva 9841 skirta saugumo užtikrinimui. Aš esu iš jūros saugumo departamento, taigi mes norime, kad laivuose nebūtų per daug keleivių, tai yra, kad keleiviai būtų skaičiuojami, tai yra, kad keleiviniuose laivuose nebūtų daugiau keleivių negu kad gali būti. Uh, pagal išduotą laivui sertifikatą. Šis dalykas niekaip nesusijęs su duomenų apsauga. O kitas klausimas, kuris jau yra jūsų komiteto kompetencijoje, tai yra štai koks, kad paieškos ir gelbėjimo operacijas galima pa paspartinti, jų efektyvumą padidinti, kai atsitinka kažkokia uh, avarija ar kažkoks nelaimingas atsitikimas jūroje. Ir dėl to prašoma, kad įmonės, kurios organizuoja ilgesnės keliones negu 20 jūrmilių, surinktų duomenis apie žmonės, kurie yra laive. Ir tai yra tada duomenis ne tik apie keleivius, bet ir apie įgulą. Ir tie duomenys reikalingi, kad jeigu atsitiktų nelaimingas atsitikimas, e, gelbėtojai žinotų, ko ieškoti, kokia įranga yra laive, e, kokių, kokia yra keleivių pilietybė ir taip toliau. Tai e, būtent tam yra skirta ši direktyva, jinai jau galioja 18-19 metų, turiu galvoje 98 metų direktyvą, tai labai greitai sueis 20 metis ir atliekant tą teisės aktų tinkamumo analizę mes pateikėme pasiūlymą, kuri, at, kuris atnaujintų šią direktyvą, ją sumodernizuotų, bet nepakeistų jos pagrindinio tikslo ir taikymo srities. Pirmininkas. Tai galbūt, kadangi neturime daug visai laiko ir vertėjai greitai baigs darbą, tai norėčiau kreiptis dabar į šešėlinius pranešėjus, nes vertėjai netrukus išeis, tai e, kas prancūziškai kalbės, kalbėkit dabar kad dar spėtume išversti, o po to angliškai tęsime darbą. Dėkui pirmininkė neturėjau laiko dar su šiuo dokumentu padirbėti. Išklausiau bet kuriuo atveju tai, ką sakė komisija. Ir turiu dar patikslinti. Noriu pasakyti, kad šie dalykai man yra labai svarbus. Dėkui. Pirmininkas dėkoja vertėjam. už pagalbą. Vertėjai baigė savo darbą. Toliau posėdis viskas angliškai. In English, and then we'll take Mr. Boney, and then I need to make a statement about how the file will proceed. Mrs. Stevens, please. And also, I'll take Bodil after that.